Good morning. Hi. Labas rytas, sveiki. Aš čia. Labas rytas, padėkime darbą. Sveiki susirinkę į posėdį. Turime daug darbo, tai prašau pradėti darbą iš karto. Toliau kalbėsiu vokiškai. Atsiprašau, kad ne visos frakcijos dar e, susirinko, galbūt dėl to, kad yra problemų su transportu, tačiau aš negaliu į tai atsižvelgti. Penktasis darbo trakės klausimas - balsavimas dėl nuomonės dėl finansinio reglamento. Pranešėjas yra Tamas Deutsch. Ar norėtumėte kalbėti prieš balsavimą? Ne. Jensas Gairis. Šešėlinis pranešėjas norėtų pasisakyti. Gulė kolegos Denise Jung ir Maniakari pasiūlė išbraukti visus punktus susijusius su deleguotaisiais aktais e, šiame reglamente. Mes, kaip socialistai, šiek tiek suprantame tokią poziciją. Komisija nori turėti laisvas rankas, kai kalbam apie deleguotus aktus. Tačiau jeigu išbrauksime visas dalis susijusios su deleguotaisiais aktais, tai tuomet e, mums būtų daug darbo, e, o tai yra techniniai pakeitimai, todėl mes įrašėme pakeitimus, ne minusus prie šių dalių, tikiuosi, kad kitos frakcijos tam pritars ir galima galbūt bus balsuoti dėl šių pakeitimų blokų. Denis De Jong. Žinoma, aš sutinku e, su balsavimo bloku, tačiau aš esu nusivylęs, kad nevyko šešėlinių pranešėjų posėdis, kur būtume galėję paaiškinti, kad mes norime aptarti deleguotus aktus šioje srityje, o dabar balsuosime dėl to be jokio apskaitimo nuomonėmis. Tačiau dėl balsavimo bloko aš pritariu. Norėčiau ir aš e, papildyti, kaip pranešėja dėl pagrindinio reglamento biudžeto komitete. Žinome, mūsų atsiklausimą dėl deleguotojų aktų komisijos darbo grupėje, dėl deleguotojų aktų visų pirma, nieko neįvyks, apie ką mes nežinotume, ar antra, ko mes nenorėtume, tačiau kai kurie dalykai yra įtraukti į reglamentą dėl deleguotojų aktų, jeigu jie kelia problemų teisinę prasme, tam aš pranešėjęs. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė. E, noriu pateikti du techninius pastebėjimus ir galbūt dar vieną pastabą. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė panas Gairis dėl deleguotojų aktų ir kaip reikėtų atmesti tuos pakeitimus. Tai yra balsuotume dėl pakeitimų blokų. Balsavimo sąraše 37 ir 36 pakeitimais iš pradžių pažymėti buvo kaip identiški, tačiau pasikonsultavus su komiteto sekretariatu mes nusprendėme, kad pirmiausia reikėtų balsuoti dėl 36 pakeitimo, o po to dėl, dėl 7. Ir galiausiai protokolai norėčiau pareikšti, kad aš kviečiau šešėlinius pranešėjus tris kartus na, pasikonsultuoti. Ir negavau ne vieno pozityvaus atsakymo, jokio patvirtinimo iš ne vieno šešėlinio pranešėjo. Todėl aš nemanau, kad dabar galėtumėte mane kritikuoti E, kai pranešėjas kviečia šešėlinius pranešėjus konsultacijoms, prašom skirti 15 minučių e, šiam, šiai temai ir tada nereikės nieko kritikuoti. Čia ne mano, e, ne mano kalti, kad taip įvyko. Ačiū labai gerai, viskas aišku, dabar pradedame balsuoti jau įtraukime į balsavimą sąrašą prašymą balsuoti bloku. Dabar e, išbandysime sistemą, ar dėjote balsavimo korteles, kas neturi kortelės. Pirmiausia, bandymas. Man atrodo, yra daugiau negu 14 žmonių. Per greitai išjungėme, dar kartą pabandykime. Balsavimas baigtas. Turime 20 kortelių. Ar visi turite korteles? Gerai. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 18 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 20 pakeitimas, tai yra tas blokas. 20, 22, 24, 29, 30, 39, 41, 40, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 21 pateikimas kas už, prieš. Reikia patikrinti elektroniškai. 21. Pradėme balsuoti. Baigiame. Atmestas. 22 pakeitimas. Kas blokas. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 25 pakeitimas. Papildymų, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Penktas pakeitimas atsiimtas, 26. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 27 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 28. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 29.30 balsuojame kartu. Tiksliau jau balsuota, kas už 31, kas prieš susilaiko pritarta. 32 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis atsimtas 33 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 35 kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 35. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. 34. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 36. E, feliškumo tvarka pakeista balsavimo sąraše. Kas už 36, kas prieš? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 36 pakeitimo pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis atkrinta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta devintasis atsiimtas, 38 kas už, prieš susilaiko pritarta, 39 įtrauktas į bloką, 40 kas už, prieš susilaiko pritarta, 41 ir kiti taip pat įtraukti į ankstesnių pakeitimų bloką, balsuojame toliau nuo 51 ar kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 52 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 53 kas už, kas prieš pritarta. 54 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 55 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 56 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 57 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 14 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 15 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta vieno balso persvara 16 pakeitimas e, su žodinė pataisa, kuri kita, kitam puslapį kas už. Kolega De Jong, prašau žodžio. Šis mes pritarėme originaliai teksto versijai, teksto versijai kurioje pateikiama nuoroda į mažas vidutinės įmonės, taigi mes čia žodiniai pataisai nepritarėme. Žodinė pataisa tokiu būdu atkrinta, balsuojame dėl 16 pakeitimo, be žodinės pataisos, kas už prieš susilaiko pritarta, 17 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta pritarta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais elektroniniu būdu. Vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 22 už, 2 prieš. Sveikiname Tamas Deutschu. Dėkojame už atliktą darbą ir periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Thank you. ähm, das ist die Haushaltsentlastung. Kitas darbotvarkės klausimas 2013 metų komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimas. Dokumentus rasite mūsų interneto svetainėje. Kaip įprasta, noriu pasveikinti ponę Ketrindai, komisijos generalinę sekretorę. Dėkojame, kad atvykote ir noriu nuoširdžiai padėkoti komisijai jos tarnyboms, taip pat ir jums, kaip koordinatoriai, atsakingai už atsakymus į pateiktus išsames klausimus, ar audito rūmai, kurio narį, kurių narį tomė norėčiau nuoširdžiai pasveikinti mūsų salėje, ar norėtumėte tarti žodį. Taigi, prašau. Dėkuoju, ponė Pirinkė, labas rytas, gerbėjai Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto nariai. Man labai malonu vėl dalyvauti jūsų posėdėje ir pristatyti jums audito rūmų ataskaitą dėl Europos komisijos išlaidų. Aš kalbėsiu apie mokėjimus, kuriuos administracijos ir uh, uh, asmeninių išmokų išmokėjimo tarnyba, uh, tarnybos išmokas taip pat apie informacinių technologijų tyrimų centro ir e, kitų tarnybų darbą. Mes kalbame apie 6,5 milijardų eurų, tai yra 2 trečdalį visų administracinių išlaidų. Be to, teismas taip pat išnagrinėjo ES e, institucijų pensijų e, išmokas. Ir pirmajame metinio pranešimo e, skyriuje yra išdėstytos mūsų išvados. Mes manome, kad reikia gerinti naudojimų duomenų kokybę ir užtikrinti, kad būtų pakankama visų techninių ir kitų išteklių tam, kad galima būtų tinkamai atlikti mokėjimus. Patikrinė 2013 m. administracinių išlaidų operacijas mes patikrinome 133 e, operacijas, iš jų 98 buvo susijusios su Europos komisija. Auditorumai išteišino, kad 10 operacijų buvo padaryta klaidų. E, tų klaidų padarė e, Jungtinės tyrimų centras, komunikacijų generalinis direktoratas ir logistikos generalinis direktoratas ir mokėjimų tarnyba. Be to, mes taip pat nustatėme silpnasias vietas, e, išmokant šeimos išmokas. Taip yra dėl to, kad nebuvo tinkamai atnaujinti informaciją dėl darbuotojų šeiminės padėties. Mes taip pat išnagrinėjame 15 įdarbinimo e, atvejų ir 19 viešųjų pirkimų. Ir čia mes nenustatėme jokių rimtų klaidų gerbėmėjai komiteto nariai, kaip ir ankstesniais metais audito rūmai siūlo komisijai imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti, kad darbuotojai teiktų laiku ir reguliariai visus dokumentus susijusius su šeimininė padėtimi. Be to siūlome taip pat e, atnaujinti dokumentų tvarkymo sistemas, dėl to, kad nuo to priklauso kokios išmokos sumokamos darbuotojams. Dėkuoju Jums už Jūsų dėmesį ir su malonumu atsakysiu į visus Jūsų klausimus. Labai ačiū, nedėldamas teiksiu žodį žanginiai kalbai, poniai Dave, prašau. Dėkuoju, poniai pirminkė, labas rytas visiems. Man labai malonu yra vėl dalyvauti šio komiteto posėdėje, susitinkame kiekvienais metais. Aš kalbėsiu labai trumpai, noriu tik tai labai trumpai pakomentuoti uh, tai, kaip komisija stengiasi patobulinti rezultatų siekimą. Ir nes tai jums rūpi, kiek aš žinau. Kaip jums yra žinoma, mes e, labai glaudžiai bendrabiavėme su kitomis teisėkuros institucijomis tam, kad e, būtų tinkamai parengtas teisinės pagrindas, atsižvelgiant daugiau metų 2013 ir 2020 metų finansinę programą ir atsižvelgiant į mūsų uh, svarbiausius tikslus, nes mes norime, kad mūsų išlaidos būtų skirtos mūsų tikslams. Pavyzdžiui, buvo numatyta 20 procentų skirti tam, kad klimato kaitos klausimai būtų traukti visos politikos, visas politikos sritis. Bet to mes skiriame ypatingą dėmesį visoms sritims, kurios kūrė e, pridėtinę vertę Europoje, nes tai labai yra svarbu. Taip pat stengiamės patobulinti savo veiksmingumą ir stebėsino sistemas ir kontrolės sistemas. Be abejo, dar reikės palaukti, tol kol pamatysime visų šių pastangų rezultatus, nes šiuo metu valstybės narės gyvenina programas pagal senąją daugiametę finansinę programą, tai reiškia ir, ir pagal senasias taisyklės. Ir mes dar turėsime šiek tiek palaukti, tol kol pradės veikti naujosios operacinių veiklos programų taisyklės. Ir ateityje aš tikiuosi, kad mūsų valdymas bus kur kas efektyvesnis. Jau dabar turime naują komisiją, ją vadovauja panas Junkeris ir ši komisija yra įsipareigojusi e, gerinti rezultatų įsikimo e, valdymą ir kontrolę. Pane Georgieva e, tam skiria labai daug laiko. Tuo pat metu mes geriname savo ataskaitų tai, ir apskaitos sistemą, kaip jums yra apie tai žinoma, ir taip pat klausomės patarimų iš jūsų komiteto ir audito rūmų. Ir uh, taip pat galvojame, kaip galima būtų patobulinti ataskaitą, teikime, pagal uh, e, 3 straipsnio 8, 8 dalį. Ir be abejo, komisija galėtų daug ką padaryti, bandydama e, keisti dabartinės finansų tvarkymo taisyklės, tačiau nepamirškime, kad valstybės narės yra atsakingos už 80 procentų visų išlaidų. Ir todėl mes mes suprantame, kad svarbu yra labai aiškiai paaiškinti valstybėms narėms, kad jos turi teikti mums išsame ir tikslę informaciją tam, kad mes galėtume tinkamai parengti visas finansinės ataskaitas ir e, apskaitą. Ir aš su manumu sakysiu į jūsų komiteto narių klausimus, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Koordinatoriai mane paskiria pranešėjo, todėl dabar turėsite pirmiausiai manęs išklausyti prieš suteikiant žodį kitiems kolegoms. Aš atidžiai vertinu jūsų pateiktus atsakymus, kadangi klausimai yra susijęs su mūsų komiteto interesų sritimis ir savo metinės veiklos ataskaitoje, kurią pateikėte, nurodote, tiksliau išbraukėte rodiklius skirtus įvertinti tikslus programos Europa 2020, teikdami, kad tie tikslai neįeina jūsų atsakomybės sritį. Man susidaro įspūdis, kad apskritai jūs abejojate, ar tų tikslų įmanoma pasiekti ir todėl e, atsisakote įvertinti, kaip tai yra daroma. Pone Georgieva e, mus patikino, kad šie tikslai jų bus intensyviai siekiama. Taigi, kaip e, suprasti, kad e, mes dabar atsisakome noro ir galimybės įvertinti, kaip mūsų tikslai yra pasiekiami, skiriant jiems atitinkamas lėšas. Ankstesnių metų rezultatus vertinant buvo galima konstatuoti tam tikrą pažangą, tačiau dabar bendro vaizdo mes neturime, nes mm, buvo atsisakyta atitinkamų tikslų pasiekimo įvertinimo rodiklių. Tai galbūt galėtumėte paaiškinti, kaip ateitie ketinate vertinti, kaip pasiekiami tie tikslai. Uh, Dėkuoju, džiugiuosi, kad aš galiu dabar pateikti jums pilnus informacijos ir daug ką paaiškinti. Europa 2020 numato penkis pagrindinius tikslus, kaip jums yra žinoma. Jie yra nustatomi ES lygmenių ir, pavyzdžiui, tai yra toks tikslas kaip užtikrinti 70 procentų užimtumą arba sumažinti skurdą arba sumažinti jaunų žmonių paliekančių per anksti mokyklą skaičių. Valstybės narės pato nustato savo nacionalinius tikslus ir komisija atidžiai stebi tuos tikslus. Ir vasarį ar kovo mėnesį mes rengsime labai išsames statistinės ataskaitas apie tai, kaip sekasi kiekvienai valstybinariai pasiekti siekti tų tikslų. Komisijos viduje įvairūs generaliniai direktoratai yra atsakingi už stebėseną ir už politikos formavimą skirtą šiems tikslams pasiekti. Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad užimtumo generalinis direktoratas rengia politiką, kuri yra skirta tam, kad mes užtikri, pasiektume 70 procentų, procentų užimtumą. Ir e, Užimtumo departamentas e, e, dirba ir stebi, kaip siekiama tų tikslų. Mano generalinio direktorato e, departamentai yra atsakingi už veiksmų koordinavimą. Tai reiškia, kad mes turime savo tikslus, savo rodiklius ir tik tai rengdami tokias viską apibendrinančias ataskaitas mes galėsime pamatyti visą vaizdą. Aš manau, kad šis principas yra labai svarbus. Tai yra tai, kad kad atsakomybė tenka tiems, kas turi įgaliojimų vykdyti konkrečius veiksmus, nes kitaip jūs turėsite prisimti atsakomybę už veiksmus, kurių negalite kontroliuoti. Ir aš manau, kad labai svarbu yra labai tiksliai apibrėžti, kas už ką yra atsakingas. Ir strategijoje Europa 2020 yra aiškiai pasakyta, už ką yra atsakinga komisija, už ką atsakingos valstybės narės ir stebėsina vykdoma atsižvelgiant į tai, kaip paskirstamos yra pareigos ir funkcijos ir kas antrį metai mes galime atlikti šiokį tokį vertinimą. Deja, reikia pasakyti, kad dėl ekonominės krizės pastaraisiais metais visa ES daro ne, nedaro praktiškai pažangos e, tokiose sritise kaip užimtumas, aktyvesnis dalyvavimas darbo rinkoje arba didesnės investicijos į mokslo tyrimus. Tačiau mūsų tikslai švietimo srityje, pavyzdžiui, yra, yra vis, vis dėlto tie tikslai, kurių mes galime pasiekti ir matome, kad vis mažiau jaunuolių šiandien nebaigia mokyklos, e, kad vis daugiau žmonių mokosi universitetuose ir tą patį galima pasakyti ir apie CO2 išmetimo mažinimą, bet visų kitų tikslų e, siekti mums sekasi kur kas sunkiau dėl ekonominės krizės. Ačiū už patikslimą. Tai reiškia, kad e, apibendrinant namoje ataskaitoje mes galime tikėtis vėliau atitinkamą atskiros skyriaus apie tai, kaip tolesime pažengę siekdami užsibrėžtų tikslų. Tas sintezės ataskaita mums yra labai svarbi, nes komisijos narių e, kolegija turi prisijimti politinę atsakomybę už biudžeto administravimą ir e, teikti e, E, tačiau turim turėti omenyje, kad komisijos nariai neturi jokių įgaliojimų, negali pasirašyti jokių dokumentų susijusių su biudžetu, tą daro generaliniai e, direktoriai, tačiau komisijos nariai prisima tik tai politinę atsakomybę. Taigi sintezės ataskaitoje mes vėl turėsime pasikliauti tam tikromis e, žinių salelėmis, kurios mums yra nurodomos arba tam tikrais informaciniais, e, tam tikromis dalimis informacijos, kurias mums pateikia atskiri generaliniai direktoratai, o ta sintezės ataskaita, apibendrinamoji ataskaita e, turi pateikti daugiau informacijos ir buvo labai nustebusi, kokiu mastu buvo koreguoti, koreguoti patikslinti valstybinarių pateikti duomenys e, dėl biudžeto įsisavinimo ir aš džiaugiuosi, kad tai buvo padaryta. Esu dėkinga už tai, kad buvo mums atskleisti ir nurodyti, pateikti atitinkami mechanizmai, kurios naudojant tie patikslinimai, skaičiuojant biudžeto išlaidas buvo atlikti, o tas mechanizmų atskleidimas parodo, kiek mažai informacijos mes gauname ir galbūt mes kartais netgi susidaro įspūdis, kad esame laikomi kvailio vietoje. Tai ankstesniais metais gaudavome tik tai dalelytę tos informacijos, kurią gavome šiais metais. Ir iš tiesų buvo labai nuliūdusi, nes galvojau, kad kapstėmės pakankamai giliai, kad iškeltume pavirš tam tikrus dalykus, o pasirodė, kad buvo visiškai atvirkščiai. Taip pat galėjau konstatuoti, kad plėtros generalinis direktoratas e, <clears throat> atlieka finansinius mokėjimus e, tam tikriems projektams, kurių yra pateikti tik tai pirmieji matmenys. Taigi trumpai tariant, noriu paklausti, kokie patikimi yra tie duomenys, kuriuos gavome šiemet. Ačiū už atsakymą. Thank you. I think, um... Ačiū. Visų pirma, tame, ką Jūs pasakėte, aš supratau, kad Jūs esate patenkinta esama paskutinė ataskaita, kuri pateikia e, informaciją, mes turime daug informacijų ir problema yra atrinkti svarbiausią informaciją. Mes džiaugiamės, nu, mes mielai jums pateiksime informacijos, jeigu jos trūksta. Tai yra debesitėlis iššūkis, nes valstybės narės kartais lietai teikia informaciją, galbūt kartais jį pateikia nepilną informaciją. Tai sunku tarsi ir nufotografuoti konkretų momentą. Žinau, kad diskusija vyksta dėl tos galtinės klaidų, e, galtinio klaidų lygio, kaip e, ištaisyti tas klaidas per visą procesą, kuris trūksta ilgai ir ši diskusija, aišku, tęsis. Ir mes sakytume, kad tai, kas yra svarbiausia, yra biudžeto apsauga proceso pabaigoje ir ar kažkas nors padaryta teisingai ar ne, o ne tarsi fotografuoti kiekvieną dieną, kokia yra būsena. Tai yra iššūkis, siekiant užtikrinti, kad pateiktume ne tik faktiškai teisingą informaciją, bet ir informaciją, kuri e, leistų palyginti panašius dalykus. Todėl mes nuolat ir diskutuojame su auditorumais, kaip būtent išmatuoti klaidų lygį ir kuris, koks klaidų lygis turėtų kelti nerimą o koks e, klaidų lygis būtų tas e, jau nebesumažinamas minimumas. E, mes dažnai aiškiname ir žiniasklaidai, kad klaidų lygio nereikėtų lyginti su sukčiavimo lygiu. Tai nėra tas pats. Um, kann aber Betrug sein, muss nicht. Kann aber. Tai gali būti sukčiavimo pavyzdys, nors nebūtinai reikia taip galvoti. Taigi Klausimas yra, kokie yra patikimi tie skaičiai, kuriuos pateikėte už šios metus. Kaip žinote, mūsų audizuoja vidaus auditas ir audito rūmai ir abi sistemos rodo, jog skaičiai, kuriuos pasirašo e, generaliniai direktoriai ir dėl ko komisija po to patikė skaičius jums, e, yra patikimi. Tai nereiškia, kad jos gal, negalima pagerinti, mes jos geriname visada, tačiau mes bandome paaiškinti ir skaičių kontekstą, ką, su kuo juos reikėtų lyginti, tačiau mes esame įstikinę, kad tie skaičiai patikti yra patikimi. Also gut, dann bin ich's auch. Um... Gerai, tuomet aš irgi esu rami. Savo klausimynę mes daug dėmesio skiriame tabako klausimams, sustarimo su Philip Morris termino pratesimui buvo mums paaišta, kad galtinis sprendimas nepriimtas. Noriu paklausti, kokiais kriterijais remiantis tas sprendimas bus priimtas, kai bus įvertintas iki šiol galiojęs susitarimas, kada šis įvertinimas bus pateiktas, nes um, susitarimas tabako tema mums yra svarbus, savo pozicijos dar galbūt nesame galtinai patvirtinęs, šiuo noriu paklausti, kokiais kriterijais remiantis yra priimami atitinkami sprendimai komisijoje. Pone pirmininkė, kadangi mes kaip atsakėme į klausimą, sprendimas nepriimatas, e, nes komisija dar dirba mažiau negu tris mėnesius, todėl pozicija dėl kiekvieno klausimo nėra suformuota. Galiu pasakyti, kad komisija apsispręs, mes mielai informuosime jūsų komitetą apie tai. Kaip žinote, dabartiniai sustarimai su tabako bendrovėmis buvo sudėrėti siekiant kovoti su kontrabanda ir mokesčio vengimu. Ir e, jie buvo patrauklus, kadangi finansinės įnašas grįžta valstybės narėms, man atrodo, apie 10 procentų. Taigi, kai kolegija turės galimybę įvertinti visą tai, ir apsispręsti, ar reikia atnaujinti tuos susitarimus, mes informuosime ir jūsų komitetą. Tačiau kol kas joks sprendimas nepriimtas. Ja, genau, das haben wir aber schon vorher gewusst. Also. Tai jau žinojome anksčiau. Tačiau noriu paklausti, kokiais kriterijais remiantis yra įvertinama vertimus visos aplinkybės prieš priimant sprendimus, nes aš manau, kad <clears throat> kova su tabako kontrabanda nevyko pakankamai veiksmingai, taigi labai svarbu gauti atsakymą į klausimą, kokiais kriterijais remiantis tie sprendimai yra priimami. Ačiū. Well, again, when we are... rengdami, komisijos, rengdami komisijos sprendimus mes žvelgiame į tai, kokie yra dabartinių sustarimų rezultatai. Ir, aišku, norime sužinoti valstybių narių nuomonę, ar jiems, ar jiems naudingi tie sustarimai, nes, aišku, čia siekime padėti valstybėms narėms kovojant su kontrabanda. Ir tai būtų to įvertinimo dalis prieš priimant naują sprendimą. Tačiau, kai bus priimtas sprendimas, mes mielai jums, jūs informuosime ir paaiškinsime, kodėl komisija nutarė pratesti ar nepratesti tuos susitarimus, tačiau sprendimo dar nėra. Also ich bin dann gespannt drauf, wie. Nekantri laukiu sprendimo prieimimo, nes mūsų komitetas e, siekia susipažinti su kai kuriais dokumentais susijusiais su tabako sustarimu ir esame nusiuntę komisijai pakankamai išsamų dokumentų, su kuriais norime susipažinti sąrašą, nes jie yra minimi kitose dokumentuose, taigi jie turi egzistuoti, tačiau iki šiol dar jų negavome, o mums pateikiamas atsakymas yra toks, kad komisija dalies tų dokumentų neturi ir turi atsiklausti tabako gamintojų. E, ar e, kad, kad paprašyti, kad čia pateikčios dokumentus. Ar gali būti, kad mūsų apskaita netinkamai veikia? Man atrodo, reikia pasitikrinti, ponia pirmininkė, tačiau man atrodo, mes daug tų dokumentų viešai esame pateikę. Jeigu turite sąrašą dokumentų, e, kurį norėtumėte gauti ir kurio negaunate, aš pasidomėčiau. Tačiau, kiek žinau, dauguma dokumentų pateikti dok, e, komitetui ir pateikti viešai reikėtų išsiaiškinti, ne, kokių dokumentų jūs dar negavote. Mes jums tą sąrašą mielai persiusime. Man atrodo, kad yra dešimt puslapių tame sąraše vien dokumentų pavadinimų ir galiu jūs patikinti, kad tie dokumentai nėra prieinami nei viešai, nei, nei slaptai, jie visiškai neprieinami, taigi mums kilo klausimas, kodėl ir e, norėtume juos pamatyti. Mums šis klausimas yra svarbus, nes e, tik tai e, galėdami įvertinti, kaip laikomasi dabar galiojančių susitarimų, kaip jie yra įgyvendami, galėsime apsispręsti, ar verta jų galiojimą pratesti. Taigi, jeigu jūs e, esate linkusi mums padėti, suspažinčius su šiais dokumentais, tai mums būtų tai labai naudinga taip pat dėl Olafo ir, ir dėl tarpuskaitos mechanizmų. Manau, kad e, mums e, būtent tos bylos susijusios su to vadinamoji clearinghouse atitinkamų posėdžių protokolus mes galime perskaityti slaptų dokumentų kabinete. Aš noriu paklausti, tai mes paklausime, ar komisija taip pat gauna šios protokolus e, e, ir komisija savo atsakymą teigia, kad viešai šios, e, šie protokolai nėra prieinami. Taip pat ir tarpusio supratimo memorandumai su Olafo drausmės komisija Mes norėtume su šiais dokumentais taip pat susipažinti, nes manome, kad e, mums būtų tai naudinga. Dar vienas klausimas susijęs e, su Turiu pasitikslinti savo užrašuose dabar dėl antrojo klausimo trys žmonės, kurie generalinėme sekretariete yra atsakingi už informacijos perdavimą, informacijos susijusios su Olafo nagrinėjamomis bylomis metinės veiklos ataskaitoje parašyta, kad tai yra penki žmonės, jūsų atsakymą parašyta, kad tai trys žmonės, noriu paklausti, kiek jų iš tikrųjų yra. Dar vienas klausimas. Jeigu tie žmonės dirba pilnu etatu, tai ar jie visą dieną nieko daugiau neveikia, kaip tik tai perdavinėdami dokumentus iš kairės į dešinę. Georgievos klausimynė buvo parašyta, kad Olafas komisijoje atliko 36 tyrimus, čia parašyta, kad 100 bylų tai tyrimų vyksta, tai galbūt 100 bylų yra iš viso ir jos yra nebaigtos nagrinėti. Nes puikiai žinome, kad tokių tyrimų eiga yra pakankamai griežtai reglamentuota ir aš noriu paklausti, kaip Olafas gali nevaržomas atlikti tyrimus, jeigu kiekviename žingsnėje turi teikti ataskaitas generaliniam sekretoriatui, tai jis pats galėtų atlikti šios tyrimus. Galbūt galėtumėte mums šias aplinkybės šiek tiek išsamiau paaiškinti. Labai ačiū, mielai paaiškinsiu, ką daro tas kliringas. Pirmiausia, čia neaptariamos bylos. Olafas yra nepriklausomas, nepriklausoma atlieka savo tyrimus ir komisija e, nesiekia kištis į jų darbą. Kliringo namų tikslas yra komisijai gauti informaciją apie bylas, kurios yra susijusios su komisijos pareigūnais ar komisijos veikla. Galbūt jums įdomu bus sužinoti, kad iš pradžių tai buvo įsteigta dėl Eurostato bylos kuomet vyko byla, o komisija neturėjo jokios informacijos apie tai. Ši sistema e, naudojama pateikti signalus apie sisteminius sunkumus, e, kuomet komisija turi vertinti savo vidaus procedūras. Pavyzdžiui, jeigu Olafas tyria bylą, kur kai kuriams komisijoms dalims būtų svarbu žinoti apie netitikimus mūsų kontrolės procedūrose susijusios su pirkimais ar panašiai, Tuomet svarbu, kad signalas būtų perdodamas sistemingai, ar tai būtų mano departamentas, ar biudžeto departamentas, teisės tarnyba e, turėtų imtis veiksmų tuomet. Taigi svarbu skirti tarp išvadų, kurias galima padaryti iš Olafo nustatyto bylose ir išvadų, kurias daro komisija iš to. Žinoma, informacija yra konfidenciali ir ji pateikiama tik tai tuo metu, kai kam reikia žinoti. Kai Olafas mus informuoja apie tyrimą, kuris vyksta, ar dėl komisijos darbuotojo, ar biudžeto dalies, už, kurį, už kurią atsakinga komisija, tai mat, mes proporcingai informuojame tik tai komisarą atitinkamą ir e, generalinį direktorių, nes galbūt jiems gali tekti imtis atsargumo priemonę apsaugoti biudžetą. Tai yra svarbi funkcija, tačiau ji e, tiesiogiai nesikiša į e, Olafo tyrimąją veiklą. Mano departamente turime tris žmonės, kurie pilnu etatu dirba čia e, šioje srityje, nes reikia daug informacijos konfidencialiai tvarkyti. Jūs galite susipažinti su protokolais ir pamatysite, ar per, pagal mūsų sutarimą tai galima padaryti. Tačiau viešai protokolai neteikiami, jie neteikiami priežiūros komiteto ir mes e, priežiūros komiteto taisyklėse nematome pagrindo tai daryti. Dėl darbuotojų klausimo, kaip sakiau, turime tris pilno etatų dirbančių žmonės. Jų skaičius gali keist, e, kisti priklausomai nuo apskaičiavimo momento. E, sakydama, kad mes per praėjusius metus sutvarkėme šimtą bylų, tai nebūtinai atskiros bylos, tai yra šimtas atvejų, kuomet e, buvo dirbama su bylomis. Todėl Olafas teikia e, mažesnį skaičių negu kad e, komisija, nes byla gali užtrukti dešimt metų nuo tyrimo pradžios iki pabaigos ir iki patikimo nacionalinės teisės saugos procedūrams ir yra baigiama. Mums e, gali tekti dirbti su ta pačia byla kelis kartus, todėl mūsų skaičiai skiriasi. Ja, vielen Dank. Eine ganze Reihe. Labai ačiū nemažai kolegų. Parašo žodžio. Kolega Dejongas klaus pirmasis. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū generaliniai sekretoriai už papildomą informaciją susijusią su biudžeto vykdymo patvirtinimu. Noriu užduoti klausimą susijusiu su skaidrumu. Jūsų raštu patiktose atsakymuose kalbama apie komisijos narių elgesio kodeksą. 12 klausimas, 15 klausimas, taip pat 16 su to susiję. Manau, kad pradėjome visai neblogai naujoje kadencijoje tiek komisija, tiek parlamentas, e, turiuomenyje pirmininko Junkerio pareiškimą, kuriame jis pažadėjo komisijos veiklą padaryti skaidresnė, įgyvendyti konkrečias priemonės. Mes labai teigiamai tą vertiname. Ir taip pat Europos parlamentas savo Viename iš pirmųjų posėdžių nusprendė įsteigti skaidrumo ir kovos su korupcija atitinkamą biurą, o tai reiškia, kad parlamentas taip pat šiam klausimui skiria daugiau dėmesio ir todėl aš noriu atkreipti dėmesį, kad tie klausimai, kuriuos aš uždaviau, jos buvo atsakyta pakankamai formaliai, paviršutiniškai. Pirmajame klausime, klausime apie komisijos narių Elgesio kodeksą Klausimas buvo pateiktas dėl to, kad mes esame susirūpinę tuo etikos komitetu, kuris ant popieriaus yra nepriklausomas, tačiau jį sudaro komisijos pareigūnai. Ir man atrodo, kad tikrai neįmanoma turėti nepriklausomą etikos komitetą, kuris sudarytų jūsų pačių organizacijos nariai, bent jau remiantis turimą informaciją, mums susidaro toks įspūdis. Be to, teigiama, kad tas ad hoc etikos komitetas stebi e, galima buvusių komisijos narių interesų konfliktą, e, pradėjus eiti naujas pareigas. Tačiau kyla klausimas apskritai apie buvusių mm, Europos komisijos narių integralumą. E, taigi, ar tas ad hoc komitetas yra atsakingas už šią sritį ar neatsakingas, noriu paklausti. Turint omenyje, kad e, pirmininkas Junkeris nori dabar sustiprinti skaidrumą komisijos veiklos, ar galiu tikėtis, kad etikos kodeksas bus peržiūrėtas. Kalbant apie ekspertų grupę, klausimas, kuris buvo užduotas, labai tikslus, buvo siūloma išvardinti atliktus pokyčius, jie yra labai svarbus, nes komisija įsipareigoja parlamentui suteikti išsame informaciją tuo metu, kai buvo diskutuojama dėl 15 metų biudžeto. Parlamentas norėjo perkelti į rezervą tam tikras lėšas skirtas ekspertų grupiai ir tam nebuvo pritarta. Todėl komisija įsipareigojo pateikti vispušką informaciją apie užstatus garantijas ir ekspertų grupės. Tai yra labai svarbu E, nes mes diskutuojame trimis būdais su ekspertų grupė mūsų komitete ir atliekamas atitinkamas e, tyrimas ir e, kai bus pateikti jo rezultatai komitete vyks atitinkamas klausimas, taip pat Europos ombudsmenė atlieka atitinkamą tyrimą, kuris užtruks kelius mėnesius ir intergrupėje. Taip pat daug dėmesio skiriama šiam tyrimui. Mums labai svarbu užtikrinti visapusišką viešumą ir tai bus tikrai šūsnis dokumentų, tačiau mes norime juos gauti. Ekspertų grupės veiklos taisyklių peržiūra buvo numatyta pagal mane šiais ar kitais metais, tačiau kol kas jokių veiksmų nematome. Noriu paklausti, ar šiuo metu e, atliekami kokie nors darbai griežtinančias taisyklės. Ir dar vienas klausimas, labai džiaugiuosi kad e, skaidrumo registro, privalomo skaidrumo registro pasiūlymas yra pateiktas. Aišku, tas e, žodis privalomas e, daug žada, tačiau noriu paklausti, kokiu konkrečiu veiksmu komisija imsis, kad tas registras taptų iš tiesų privalomu. Pone generalinė sekretorė, prašau. Um, dėkuoju. Dėl laikinojo komiteto Tas komitetas yra nepriklausomas, aš ką tik patikrinau. Ten yra trys komiteto nariai, vienas iš jų yra buvęs Teisingumo teismo narys, buvęs Europos parlamento nariai ir vienas iš ir komisijos buvusių generalinių sekretorių. Taigi jie dirba nepriklausomai ir jie užsijima tik tai ta veikla, kuri yra susijusi su buvusių komisijos narių veiksmais ir su tokia, kiek jie atitinka etikos kodeksą. Ir e, gali būti ir kitų, taip pat e, e, nagrinėjami kitų pareigūnų atvejai, tačiau kiek man yra žinoma, to nebuvo dar daroma. Bet jei mes kalbėsime apie dabartinės komisijos narius, tuomet pati komisija be abejo spręs visus klausimus. Arba jį gali kreiptis į Olafą, arba jį pati priims atliks tyrimą. Taigi mes turime išsame sistemą ir manau, kad dabar nereikia peržiūrėti komisijos nariams taikomo etikos kodekso. Komisijos nariai buvo informuoti apie tą kodeksą ir jie jį puikiai išmano. Toliau. Uh, Man atrodo, kad informacijos mes jau patikime jums nemažai ir reikia tik tai patikrinti, ar jį jūs pasiekia. Aš suprantu, kad kiek man yra žinoma, informacija jums buvo pateikta. Aš galiu jums pateikti šiek tiek pavyzdžių to, ką mes ketiname keisti. Pavyzdžiui, mes parengėme gairias dėl to, kad galima būtų e, vengti interesų konfliktų, ypač ekspertų grupėse. Be to, mes išnagrinėjome visas e, ekspertų grupės, e, siekdami užtikrinti, kad kiekvienas tenai dirbantis asmuo deklaruotų visus savo interesus ir pareikštų, e, ar jisai vadovaujasi vien savo e, nuožiūrą dir, savo darbe. Ir dirbdami su Europos parlamentu ir su darbo grupė mes iš esmės pakeitėme šios, e, šių ekspertų grupių priežiūrą. Uh, Ir jei aš sužinosiu kokius nors pažeidimus, jums apie tai pranešiu. Dėl skaidrumo registro komisija žadėjo pateikti pasiūlymą į nekristų šiemet ir mes be abejo turėsime apibriežti, ką reiškia privalomas. Aš nenoriu dabar bandyti užbėgti įvykiams už akių bet ponas Timmermans, kuris vadovaus šiam darbui komisijoje, ketina surenkti diskusijas tiek su parlamentu, tiek su taryba e, dėl to, e, apie tai, kas turėtų būti tame dokumente. Ir be abejo, savo pasiūlyme komisija turės apibriežti, ką reiškia privalomas e, kokią prieigą gauna žmonės, kurie yra, kurie įsiregistruoja registre ir tie, kurie to nedaro ir komisija turės viską labai, labai aiškiai išsamei apibriežti savo pasiūlymą. Ja, Kollege de Jong, da werden noch Ideen gebraucht, also. Taigi, kolega de Jongai, pateikite savo pasiūlymą, kas e, turėtų būti laikoma ta privalomų skaidrumo registrų su komisijos vicepirmininku Timirmansu jau diskutavome apie tai, kas yra privaloma ir parlamentas taip pat uh, yra privalomai e, patvirtinęs tam tikrą skaidrumo registrą ir aš čia turiu savo nuomonę, kadangi mes esame tiesiogiai renkami, o komisijos pareigūnai yra skiriami, tai manau, kad ta diskusija iš tiesų galėtų dar tęstis pakankamai įdomi linkme. Dabar kalbės kolega Toireris. Pirmininkė, nelabai suprantu, kodėl jūs uh, nesutinkate su tuo, kad finansinė prasme parlamento nariai e, būtų tame pačiame lygmenyje kaip ir komisijos pareigūnai, tačiau galbūt aš neteisingai supratau. Noriu du klausimus užduoti poniai Dei, kurie susiję su klausimino klausimais. nuo 2013 sausio 1 iki 2013 gruodžio 31 pateikite informaciją apie darbuotojų skaičių, kuris sudaro šiek tiek daugiau nei 500, tai skaitant ir e, kontraktinius pareigūnus, dalyvaudami klausime e, su komisijos nariais, mes paklausime, koks yra santykis tarp komisijos vicepirmininko atsakingo už kelias veiklos rytis ir atskirų komisijos narių, kurie yra atsakingi už vieną konkrečią sritį ir komisija dabar teigia, kad e, stiprinti generalinį sekretariatą, jo pajėgumus, o e, komisijos e, vicepirmininkai skundžiasi, kad negali pasinaudoti jiems pavaldžiomis tarnybomis negavę e, atsakingo, kompetentingo komisijos nario leidimo. Ar dabar galėtumėte pasakyti mums, kokios bus ateities tendencijos, kas jūsų laukia ateityje ir ar ketinama tą etatų didinimą, e, jeigu jis yra planuojamas kompensuoti etatų mažinimu kitose komisijos tarnybose. Kitas e, klausimas, e, kadangi rengiau pranešimą savo iniciatyvą dėl biudžeto e, lėšų panaudojimo siekiant veiklos rezultatų, kaip jūs vertinate mano pasiūlymą sudaryti biudžetą arba grįsti biudžetą E, pasiekiamais rezultatais ar komisijos generalinėme sekretoriete tie pasiūlymai yra svarstomi, jeigu taip, kokiu būdu. Thank you very much. Um, yes, Mr. Toyer. Dėkoju, ponas Toja visiškai teisingai e, kalbėjo apie tai, kad žemės teritorijos vaidins svarbesnį vaidmenį naujoje, naujos sąrangos komisijoje. Ir uh, Jisai teiks pagalbą septyniems vicepirmininkams, be, tai yra be pagalbos e, komisijos pirmininkui. Taigi jam reikės papildomai 80 darbuotojų tam, kad jisai galėtų susitvarkyti su papildomu darbo krūviu. Tie darbuotojai, tos, tos pareigybės e, susidarys e, e, štai iš ko. Mes žinome, kad e, daugiametė finansinė programa numatyta 5 procentais sumažinti 5 procentais darbuotojų skaičių po 1 procentą kiekvienais metais. Mums yra taikomi papildomi reikalavimai ir mes taip pat galime perskirstyti etatus, e, atsižvaldami į prioritetus. Būtent taip mes sugebėjome papildyti darbuotojų skaičių kai kuriuose di direktoratuose. Ir būtent taip mes pasielgsime ir šiuo atveju. Būtent taip papildysime generalinio sekretorijos e, e, darbuotojų skaičių. Vicepirmininkai yra, yra atsakingi už tai, kad būtų tinkamai gyvendinti visi projektai. Jie vaidins koordinuojantį vaidmenį Ir neteisinga būtų teikti, kad, kad jie neturi galimybės naudotis kaip direktoratas dirbančiais komisijos darbuotojais. Ne, tai yra netiesa. Jie galės tai daryti, bet tai, jie darys tą pagal naują tvarką. Ir mes bendradarbiaujame su visais generalinės direktoratais ir stengiamės užtikrinti, kad ryšiai tarp jų, kontaktai tarp jų būtų nulatiniai. Ir mums svarbu yra suvokti, kai horizontaliai kaip dera skirtingos politikos sritis. Ir generalinis sekretorius taip pat atstovauja parlamentui, santykiuose su Europos parlamentu ir tarybai. Ir tas institucinis aspektas yra svarbus. Naujoji komisija dirba kiek trumpiau nei tris mėnesius ir dar e, kai ką reikės koreguoti mūsų darbo praktikoje, bet visi pirmininkai reguliariai ir prireikus susitinka su e, tais generaliniais direktoratais, kurie dalyvauja gyvendinant jų kompetencijoje esančius projektus. Pavyzdžiui, mes jau turime investicijų paketą, tai yra vienas iš pavyzdžių. Rengiant tą projektą Labai intensyviai bendradarbiavo visi vicepirmininkai ir kom, atsakinga komisijos nariai ir jų tarnybos. Tai yra e, pokytis komisijos e, e, darbo tvarkoje. Jis kol kas pasiteisina ir aš tikiuosi, kad jisai padės mums formuoti kur kas labiau integruotą politiką. Ir be abejo, politinių lygmenių mes taip pat galėsime kur kas anksčiau uh, įsitraukti į darbą, į politinį darbą. Taigi trys vicepirmininkai koordinuoja savo veiksmus kiekvieną dieną. Ir aš tikiuosi, kad to koordinavimo dėka mes galėsime turėti geres, geresnį galutinį projektą. Ir tikiuosi, kad tai, kad mano tarnyba buvo sustiprinta šiek tiek, kad joje padaugiau darbuotojų, padės mums teikti geresnės paslaugas vicepirmininkams. Toliau generalinis sekretariatas e, yra komisijos tarnyba ir mes bendradarbiaujame ir su biudžeto, ir su žmogiškų išteklių departamentais, ir su e, vidaus audito e, tarnyba, ir su kai kuriomis, kito, kai kuriomis kitomis tarnybomis. Ir mes dabar stengiamės įdėkti naujus darbo metodus Ir mes generaliniams direktoratams taip pat teikiame gairias dėl to, kaip reikėtų renkti savo metinę veiklos ataskaitą. Taip pat galvojame apie tą vadinamą kolegų veiklos peržiūrą, priežiūrą ir tikimės, kad jokių išlygų čia nereikės, bet stebime, kaip kolegos rengia veiksmų planus tam, kad E, galima būtų e, panaikinti jau iki šiol pareikštas e, išlygas arba panaikinti iki šiol jau pastebėtas problemas. Ir mes kaip centrinė tarnyba kitiems už veiklą atsakingiems direktoratams teikiame gairės, patarimus apie tai, kaip galima būtų gerinti darbo kultūrą taip, kad ji padėtų mums siekti realius rezultatus, kad ji būtų labiau orientuota į rezultatus. Kaip aš jau minėjau anksčiau, mes esame tiesiog atsakingi tik už 20 procentų viso biudžeto, o tai reiškia, kad mums reikia dar nemažai ką padaryti dirbant su valstybėmis narėmis, įtikinant jas teikti mums geresnę, geresnę informaciją ir labiau orientuojant savo veiklą į rezultatų pasiekimą. Kolega Vogandova. Uh, Ačiū pirmininkai. Ačiū pirmininkė, dėkoju generaliniai sekretoriai, kad atvyko pas mus ir patikė savo atsakymą. Aš turiu du klausimus. Pirmąjį klausimą uždavė ponas Dejongas apie skaidrumo registrą. Ypač norėjau paklausti naujos informacijos apie e, tarp institucinį susitarimą. Galbūt galėčiau paklausti, ar žinote šiuo metu, kokia yra tarybos nuomonė šiuo klausimu, nes reikia ir juos įtraukti. E, taip pat tai būtų naudinga. Antras klausimas dėl Olafo kas bebuvęs yra šioje salėje, kuomet susirinka priežiūros komitetas ir Olafas, ne, negalėjo nepastebėti įtampos tarp šių dviejų organų. Kartais šį įtampą pasidaro gana bjauri ir asmeniška. Aš suprantu, kad jūs nenorite kištis į jų dviejų darbą, ypač Olafo darbą, nes jie saugos savo nepriklausomumą labai aktyviai. Galėtumėte gal pasakyti, ar turite kokį nors vaidmenį, žvelgiant į santykius tarp dviejų organizacijų ir jeigu yra tarp jų ginčas, ar jūs turite tam tikrą vaidmenį čia. Nes šiuo metu darbiniai santykiai tarp jų nėra geri ir aš manau, kad tai turi poveikį e, jų abiejų darbui. Ačiū dėl pirmojo klausimo. Nieko konkretaus negaliu pasakyti, tačiau mes mus e, skatina tas faktas, kad taryba pastaruoju metu pradėjo kalbėti apie skaidrumo registrą, o tai manau, kad tai yra preliudija dideliam sustomėjimui jame dalyvauti. Tradiciškai taryba laikėsi nuomonės, kad tarybos struktūros neleidžia lobizmų užsiimti, todėl tas klausimas nėra aktualus. Manau, kad e, jums ir mums darant tam tikrą spaudimą yra tam tikra evoliucija. Ir tikimės, e, komisijos tikslas yra e, sukurti tikrą tarp institucinį sustarimą, turime sustarimą tarp komisijos ir parlamento, tačiau norėtume, kad ir taryba čia dalyvautų, todėl aš tai galiu pasakyti, kad yra tam tikrų ženklų, e, kurie teikia vilčių. Dėl santykių tarp OLFO ir priežiūros komiteto nemanau, kad tai yra komisijos darbo sritis. Priežiūros komitetas turi užtikrinti OLAFO nepriklausomumą, tai yra konkreti užduotis. Ir mes, kaip sakiau, e, gerbėme OLAFO nepriklausomumą ir nesikišame. E, čia būtent dėl to, kad egzistuoja priežiūros komitetas. Todėl aš nematau, kad čia galėtų būti tam tikras komisijos vaidmuo. Next of the written list is kolega Pirinski. Dabar kolega Pirinskis užduos klausimą, prašau. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia generalinė sekretorė. Norėčiau grįžti prie dviejų klausimų, kurios, ne, kurie buvo paliesti e, posėdžio pradžioje, pradžioje Europos 2020 strategija ir tai, ką jūs minėjote, taip pat tai yra skaičius susijusius su klaidų lygių ir sukčiavimu. Pirmoji klausimo. Atsakymas raštu rašote apie atsakomybės paskirstimą tarp e, valstybių narių ir atskirų komisijos portfelių įgyvendinant Europos 2020 strategiją. Ir šį klausimą norėčiau užduoti, turėdamas galvoje jūsų didžiulę patirtį, jūsų patirties patirties gilumo dėl to, kaip veikia komisija ir kokia buvo sąjungos evoliucija. Komisijos e, ataskaitoje pateiktoje praėjusį kovą dėl 2020 sakoma, kad dešimtmečius ES e, suformavo e, supratimą, kad tai yra konvergencijos mechanizmas. Pastarėjai metai nuo krizės pradžios sukėlė abejonių, ar ir toliau taip veikia. Ir aiškiai šiuo metu mes e, susidurėme su tam tikrais e, lūžiais e, ar spragomis sąjungoje. Savo atsakymuose jūs paminėte apie tai, kad reikia koordinuoti E, vadovauti tam koordinavimui, ar nereikėtų jums e, suformuoti dėsnių siekių e, įgyvendinant 2020 strategiją apie tai, kaip reikėtų dirbti ateinančius penkerius metus, turint galvoje visus komentarus ir viešų konsultacijų pasiūlymus. Mes, aišku, su susidomėjimu laukiame komisijos komunikato dėl E, bendro šių konsultacijų vertinimo. Na, o antruoju klausimu. Jūs sakote, kad e, tuos dalykus kartai sunku skirti ir e, kokių veiksmų reikėtų imtis dėl mm, pažeidimų, kurie nesusijęs su sukčiavimu, ne, palyginti su tais, kurie yra susijęs su sukčiavimu. Iš esmės, mus domina geriausias būdas, kaip apsaugoti ES finansinius interesus. Manau, kad geriausias būdas tos interesus apsaugoti yra užtikrinti kaip galima geresnį finansinių išteklių panaudojimą. Ir aš asmeniškai baiminos, kad toks e, dėmesio sutelkimas ne tik tai į sukčiavimo atvejus, nors ir Jie ir nusipelno daug dėmesio ir greščiausių veiksmų, kovojant su tuo sukčiavimu, neturėtų mesti šešėlio ar e, priversti užmiršti e, pažeidimus, kurie nėra susijęs su sukčiavimu ir komisija, kuriems komisija turėtų skirti daugiau dėmesio. Ačiū generalinės sekretoriui, labai džiaugiuosi, kad mes galime išklausyti jūsų atsakymą. Um, thank you very much. Uh... Labai ačiū. Aš sutinku su jumis, jog vienas dalykų, kuris subūrė ES, kad tai buvo konvergencijos mechanizmas, krizės metu neduoda rezultatų. Klausimas yra, ką galima padaryti. su visa pagarba komisijai, aš nemanau, kad mes vieni viską galime padaryti. Kai sakome, kad mes esame atsakingi už koordinavimą, vadovavimą, ambicijų lygį, lygio nustatymą, aš turiu galvoje, kad mes teikime pasiūlymus, o rezultatai priklauso nuo to, kiek tie pasiūlymai yra priimtini, priimami ir įgyvendinami. Tai yra sritis, kur valstybės narės įvairių lygmenių mano, kad būtent jos nustato ritmą. Kaip sakiau anksčiau, mes numatome ES 20 metų tikslus, tačiau valstybės narės nusistato ir individualius tikslus, kai kurie yra ambicingesni, kai kurie realistiškesni. Aš manau, kad e, po krizinių etapų svarbu ne tik komisijai, bet aišku, pradedant nuo komisijos, e, šiaip ES turėtų įvertinti iš naujo 20 metų strategiją ir įstikinti, ar turime tik tinkamus tikslus. Fundamentaliai aš sakyčiau, kad mes juos turime, e, jie tie patys, tai yra mūsų visuomenės ateities vaizdas, jeigu reikia juos pakoreguoti, reikia tai padaryti ir reikia sustiprinti pastangas jų pasiekti. per rezultatų valdymą, su rezultatais susijęti valdymų mes norėtume naują struktūrinių fondų valdymą susijęti su 20 metų tikslais labiau ir turėtume matyti, ar valstybės narės sieks įvairių tikslų švietimo, mokslinio tyrimų ir taip toliau. Ir kai komisija pateiks strategijos vertinimą ir galimas korekcijas, svarbiausias klausimas bus ilgesnis laikotarpis, ilgesnė prognozė, nes pagal mūsų analizę trumpalaikės priemonės, kurias valstybės narės turėtų taikyti, yra aktyviai gana taikomos, tačiau pamirštama ilgalaikiai tikslai švietimo ir mokslinio tyrimų e, tikslai, pavyzdžiui, kur biudžetai sumažinti. Todėl reikia grįžti į tą kelią, kad ES vėl taptų konvergencijos mechanizmu, ne, konvergencijos mašina, kaip jūs sakėte. Ir reikia pagalvoti, kaip panaudoti visas priemonės, kad eitume tą kryptimį. Dalis atsakymo yra tikslų ir priemonių susijimas. Ir kodėl e, komisija pateikusi po trijų savaičių investicijų paketą pasakė, kad mums reikia padidinti investicijų lygį, pat, ne, ypač privataus sektoriaus investicijas. Tai yra būdas susijęti politikos priemonės su tikslais. Manau, kad aišku, daug čia galima daugiau aptarinėti, tačiau yra bendra atsakomybė. Mes galime pateikti idėjas, pasiūlyti, kaip susijęti tos instrumentus su priemonės. Gal gale valstybės narės turi pritaikyti juos savo konkrečiai specifiniai situacijai. Aš sutinku, kad svarbu skirti pažeidimus ir sukčiavimą visais ligmenimis. Nemanau, kad galime e, atsipalaiduotai žvel, žvelgti į sukčiavimą, tačiau turime būti atsargus e, kovodami su pažeidimais, kurie nėra susijęs su sukčiavimu. Komisija ne viename dokumente E, rašo apie kontrolės išlaidų naštą. Reikia kontrolės, tačiau ji neturėtų būti tokia griežta, kad sudarytų visų programų įgyvendinimą. O jeigu pažeidimus galima ištaisyti, jos reikia ištaisyti, tačiau, aišku, mes griežtai nusteikę skčiavimą atveju ir e, skčiavimas yra nepriklausomas, ne, ne, nepateisinamas, tačiau čia kalbame apie balanso klausimą. Daug galima padaryti e, klaidų elgiantis sąžiningai Mes tiesiog norime suprasinti taisyklės, nes kartais jos labai sudėtingos ir aišku, mes nusivylę, kad mes patikime pasiūlymų e, dėl supaprastinimo naujoje finansinėje programoje, tačiau teisėkuros procese pasiūlymai pasidarė e, tokie, kad buvo sistema dar sudėtingesnė tapo. Aišku, kad e, reikia skirti dėmesio tam, kad būtų ištaisytos klaidos, kurios nėra susijusios sukčiavimu. Tačiau taip pat reikia turėti galvoje ir kontrolės naštą, kuomet galima tiesiog e, kontroliai skiriant per daug dėmesio prarasti supratimą, kam yra skiriami, skiriamas programos. Okay. Visiškai jums pritariu ir mūsų komitetui šios temos taip pat yra svarbios, taigi jūs palaikome, tačiau viskas nėra taip paprasta. Kolega Arnot dabar užduos klausimą. Norėčiau... Aš norėčiau sugrįžti prie atsiskaitimų. Olafas nustatė kai ką, ką galima būtų pavadinti struktūrinė prasme silpnąją vietą ir paragino komisiją spręsti šią problemą ir patobulinti savo darbo metodus, savo darbo praktiką. Man, aš suprantu, kad tokiais atvejais būtina užtikrinti konfidencialumą bet yra ir natūrali pusiausvėra tarp konfidencialumo ir skaidrumo. Ir mano klausimas su tuo ir yra susijęs. Ką galima būtų padaryti tam, kad tokie klausimai būtų kuo skaidresni šiuo metu? Aš suprantu, kad galima su dokumentais susipažinti tam tikroje salėje ir tik tam tikri žmonės gali tenai nueiti. Uh, ir pamatyti tuos dokumentus. Ar galima būtų ką nors padaryti? Pavyzdžiui, gal galima būtų užtušuoti kažkokią informaciją tam, kad galima kad visuomenė su, galėtų pamatyti pagrindinį principą išdėstytą tuose dokumentuose ir kartu tai taip nebūtų atskleista konfidenciali informacija. Ir uh, Ir gal galima būtų taip pat pakoreguoti gal laiką, nuo kada galima susipažinti su informacija, tai kad, kad nesuždytų Olafo tyrimams. Aš suprantu, kad tai yra sudėtingas klausimas. Bet man atrodo, kad mes girdime kol kas tik tai vienapusišką informaciją. Sakote, kad būtina laikytis konfidencialumo, užtikrinti konfidencialumą, bet niekam nerūpės skaidrumas. Um. Well, there is also the very important um, principle of the presumption of innocence. Bet čia taip pat nereikia nepamiršti ir nekaltumo prezumpcijos. Tol, kol bylos nebaigia nagrinėti teismas, mes turime užtikrinti, kad laikomasi nekaltumo prezumpcijos principo. Todėl čia negalime kalbėti vien apie užtušavimą, bet ir apie būtinybę užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Olafas reguliariai skelbia ataskaitas e, apie nagrinėjamas bylas. Ir tenai jau yra pateikta nemažai informacijos apie tai, kokios bylos yra nagrinėjamos. Ir komisija jie turi vidaus e, drausmės e, padalinį ir jis funkcionuoja taip pat tinkamai. Taigi man atrodo, kad informacijos jau skelbiama pakankamai, nes mums visiems rūpi skaidrumas. Bet manau, kad būtų sunku iš tikrųjų dar labiau didinti skaidrumą, nepakenkiant arba nekaltumo prezumcijos principui arba duomenų apsaugos taisyklėms. Tai, kad galima būtų informaciją skelbti po kažkiek tai laiko, aš galiu Jums pasakyti, kad laukti ilgai, reikės labai ilgai, nes reikia baigti bylos nagrinėjimą nacionalinėme teisme, o kartais tai gali už, užtrūkti net keliarius metus, nes nacionaliniai teismai o, dirba labai labai lietai, bent jau tokia buvo mano patirtis. Be abejo, galima būtų dar kartą išnagrinėti šį klausimą, pagalvoti, ar galima būtų dar ką nors padaryti, bet manau, kad būtina yra užtikrinti, kad būtų laikomasi nekaltumo prezumcijos klausim, principo ir uh, duomenų apsaugos taisyklių. Dėkuoju. Kolegas Tas dabar užduos klausimą. Ačiū pirmininkė. Pone Dei, noriu Jums padėkoti už pateiktus atsakymus raštu jūsų padėjėjams. Taip pat jums buvo užduoti keli klausimai dėl Olafo. Visi supranta, kad e, komisija negali tiesiogiai kištis į vykdomas, vykdomas Olafo tyrimus, tačiau antra vertus komisija kaip ir parlamentas bei priežiūros komitetas turi kontroliuoti, kad Olafas tinkamai savo veiklą vykdytų ir ataskaitos turi būti apie tyrimo eigą taip pat tinkamai pateikiamos e, apie vykdomų tyrimų skaičių ir tyrimų rezultatus bei OLAFO kaip tarnybos veiklos rezultatus. Visa informacija turi būti pateikiama tinkamai ir susidaro įspūdis vis didesniam skaičiui kolegų bei priežiūros komiteto narių ima abejoti tuo, e, kokiais metodais remdamasis Olfa generalinis direktorius pateikė statistinius duomenys. Yra e, tam tikros informacijos, kad generalinis direktorius tam tikro skyriaus vedėjui pateikia tam tikrą užduotį per tam tikrą laikotarpį pradėti atitinkamą tyrimų skaičių ir po to juos baigti ir tai e, sudaro įspūdį, e, kad Olafas labai smarkiai dirba. Ir dažnai susidaro įspūdis, kad pradėtus e, tyrimus Olafas dažnai nustumė į šalį arba dėlse baigti pradėtą tyrimą vietoj to, kad Uh, užbaigtų tos praeitus tyrimus daug greičiau. Taip pat ir vykdomų tyrimų pavadinimai buvo pateik, pakeisti taip, kad uh, skaitant tyrimo pavadinimą neaišku, uh, kokia galėtų būti tyrimo eiga ar jo turinys ir tai dar labiau mažino Olafo veiklos skaidrumą. Tai yra tik tai keli gandai, kurie sklaido viešoje erdvėje. Žinau, kad priežiūros komitetas rengia atitinkamą ataskaitą. Aš noriu paklausti, ar jūs esate informuoti apie tokį, tokią Olafo e, generalinio direktoriaus veiklą, ar jūs esate tuo susirūpinusi ir kokiu priemonių jūs, tiksliau, turime ne visą komisiją, turite, kad galėtumėte daryti tinkamą poveikį Olafo generaliniu direktoriu tam, kad jis nustotų taip elgtis ir e, galėtumėte pasirūpinti tuo, kad mūsų pateikiami statistiniai duomenys būtų tikslus, suvokiami aiškiai ir skaidrus. Manau, kad labai svarbu yra suprasti, koks yra Olafo sta, e, statusas. E, administracinė prasme tai yra komisijos e, padalinys, tačiau atlikdamas savo tyrimus jis yra visiškai nešališkas, nepriklausomas ir mes negalime jas nurodinėti, kaip reikia e, tirti kokį nors atvejį ar kaip reikia rinkti statistikos duomenės, nes mano galva tai būtų kešimasis su jų veikla ir todėl mes to nedarome. Būtent todėl mes turime priežiūros komitetą, kuris turi užtikrinti, kad būtų garantuotas Olafo nepriklausomumas ir kad Olafui būtų leista tinkamai atlikti savo funkcijas. Yra kitų organizacijų, kurios gali tai, gal tai daryti, bet komisija e, negali kištis į Olafo darbo metodus. Ir jei mes pabandytume, mus iš karto sukritikuotų. Administracinė prasme, taip, jie yra komisijos sudėtyje, jiems taikomas yra darbuotojų statutas, tačiau jų tyriamoji veikla nėra mūsų kompetencijos e, sritis. Ich bin, auch auf, ich bin die nächste auf der Rednerliste, deswegen ergreife ich jetzt. Aš taip pat užsiregistravau į klausimčių sąrašą, todėl dabar ir noriu duoti savo klausimą. Manau, kad e, vien E, suvokti, kokia yra situacija, nepakanka. Reikia bandyti įsikišti tais atvejais, kuomet pateikiama klaidinanti informacija. Jeigu komisija artimiausiu laiku nesims atinkamų griežtų priemonių tam, kad pažabotų tokią praktiką, tai reikalai gali pakrypti labai nekokia linkme. Mes gauname informaciją apie tai, kad Olafas e, tikslingai klaidina. E, kitas institucijas dėl savo vykdomų tyrimų ir gali užtrukti kelis mėnesius, kol uh, informacija gaunama yra užregistruojama ir tik nuo registracijos dienos e, pradama skaičiuoti 60 dienų laikotarpis, per kurį reikia pradėti tyrimą ir e, todėl Olafas, jo tarnybos atitinkama praktika piknaudžiauja, pateikdamas informaciją į viešumą 14 metais daugiau nei 350 bylų buvo laikomos talčiuje e, ir nepriskirtas atitinkamiems tyriems, prieš tai jų neužregistravus, jeigu mes norime apsišluoti savo kieme, tai mes apsišluosime, tačiau tada kils žemės drebėjimas ir jeigu norite to išvengti, tai komisija turi pagaliau imtis veiksmų, nes taip ilgiau tęstis negali. Ir man tikrai e, kyla nerimas dėl to, kad visi nori nusiplauti rankas, teikdami, kad e, tai E, nepriklauso jų atsakomybės e, sryčiai, o Olafas e, tokiu būdu mėnesių mėnesius, mėnesius vilkina tyrimą, atinkamus tyrimus. Ir mm, dabar atsitiko taip, kad priežiūros komiteto nariais paskirti asmenys, kurie laikosi švelnesnės pozicijos Olafo vadovybės atžvilgiu ir aš puikiai esu informuota apie tai, kad valstybės narės taip pat yra suinteresuotas tokia praktika. Ir jeigu komisija nesijims čia jokių veiksmų, tai mes jų imsimės. Ir todėl labai norėčiau, kad šie klausimai būtų labai rimtai vertinami ir traktuojami. Mes pateiksime atitinkamus klausimus, nes mums labai svarbi yra kova su sukčiavimu Ir tikrai mes negalime taikstytis su tuo, kad mums pateikiami klaidingi statistiniai duomenys. Ir jau nekartą vyko diskusijos šio klausimu su Olafo generaliniu direktoriumi, taip pat ir Europos parlamente. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad ES pareigūnų teisės nuostatos Jums suteikia galimybę imtis veiksmų, taigi kodėl jų nesijimate? Ačiū už atsakymą. Not... Dėl to, kad komisija nėra atsakinga už Olafo veiklą, kaip ji yra atsakinga už e, generalinius direktoratus. Norėčiau paaiškinti, kad komisija turi administracinį vaidmenį e, e, Olafos kaip struktūros prasme, tačiau komisija neatsakinga už Olafo funkcijų vykdymą. Generalinis direktorius pas jūs atvyksta reguliariai, jūs galite kalbėti su juo, spausti jį tobulinti darbą, tačiau komisija neturi teisės kištis į Olafo kasdieninius reikalus. Taip yra teisiškai sutvarkyta, mes net ne, mums neleidžiama kištis į Olafo tyrimus. Atsiprašau, bet tokia yra teisinė situacija. Čia mes nesame tinkamas adresas kelti tokius klausimus, juos reikia užduoti generaliniam sekretoriui arba priežiūros komitetui waren, sind Ihnen denn, der Kollege Stas hat es ja gefragt, sind Ihnen denn. Kolega Stas uždavė Jums klausimą apie tai, ar hm. e, Jums yra žinoma ta jo minėta informacija apie statistikos duomenų klastojimą. Aš girdėjau, ką Jūs sakėte šiandien, tačiau kadangi mes nesame už tai atsakingi, mes negauname tokių prašymų teikti informaciją, nes mes būtume netinkamas adresas. Čia reikia kreiptis į Olafą, o ne į komisiją. Kolega Celeris dabar užduos klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie strategijos Europa 2020 ir jos tikslų. Didžią dalį savo gyvenimo praleidau valstybėje, kurios svarbiausias ekonominis ir politinis veiklos principas buvo planavimas ir nepaisant didelio masto planų ir ataskaitų, kaip puikiai jie yra įgyvendinami. Tos valstybės jau nebeliko ir aš tikrai neverkšlenu dėl to, tačiau e, to proceso pasiekoje e, socialinė rinkos ekonomika įsitvirtino ir nugalėjo planinę ekonomiką. Ir mes taip pat rengiame savo dešimties metų planus, nustatome tikslus, klausimas, kaip kontroliuojame jų įgyvendinimą. Manau, kad negalime savo leisti dar kartą taip apsijuokti, kaip 2009 metais, kai aš pradėjau dirbti Europos parlamente. Tuo metu ta strategija buvo vadinama Lisabono strategija ir buvo tyliai ramiai palaidota be jokių diskusijų, tik tai konstatuojant, kad užsibrėžtus tik, tikslų mes nepasiekėme ir pasaulio istorija pakrypo kitą linkmę. Na ir kas? Dabar mes patvirtiname ir parengėme naują strategiją. Praėjo penkeri metai įgyvendinančią naują strategiją. Ir Manau, kad jau pribrendo laikas pasvarstyti, kaip tolėsime pažengę ir neturėtume kartoti tos pačios klaidos, nusimesdami nuo savęs atsakomybę arba teikdami, kad šitų tikslų turi siekti valstybės narės, o kitų ES, valstybės narės ir ES turi bendromis pastangomis jų siekti, nes jeigu jau tie tikslai yra įvardinti kaip europiniai, tai tiek komisija, tiek parlamentas privalo kontroliuoti, kad tie tikslai būtų pasiekti, priešingų atveju nukentės mūsų patikimumas. Naujoji komisija ir parlamentas dabar dar dirbs keturis su pusę metų iki 2019 ir tuomet paaiškės, ar ši strategija buvo sėkmingai įgyvendinama ar ne. Ir aš laikau ES projektą tikrai puikiu projektu ir privalome jį sėkmingai įgyveninti. Jeigu būtų konstatuota, kad dėl objektyvių priežasčių kai kurių tikslų negalima pasiekti, tai turime tuos e, tikslus e, performuluoti ir sukonkretinti ir manau, kad reikėtų e, didesnės e, informacijos klaidos mūsų visuomenėje, nes kolegos susitikdami su nacionaliniu regioniniu parlamentu atstovais konstatuoja, kad tose regionuose ar valstybėse yra nustatyti savo tikslai, tačiau tik nedaugelis ekspertų žino apie strategiją Europą 2020. Aš manau, kad taip įgyvendinti politinius sprendimus ir perkelti juos į atitinkamus žemesnius lygmenis tikrai nėra išmintinga ir e, taip elgdamėsi mes tikrai neįgyvendinsime bendromis pastangomis bendro Europos projekto. Todėl, manau, 15-16 metų tikslai yra labai svarbus, nes įgyvendinami naujas programas turime įveikti atsiradusi atsilikimą, nes, pavyzdžiui, struktūrinių fondų e, politikos e, srityje jau buvo didžioji dalis projektų patvirtinta, taigi laikas mums spaudžia, penkerių metų laikotarpis gali greitai baigtis ir mes jau turėtume renktis e, realistinių tikslų įgyvendinimui ir būtinybė siekti pažangos visoje Europos Sąjungoje tam, kad nereikėtų po to vėl sakyti, kad e, atsiprašome, tikrai idėja buvo gera, tačiau dabar pereikime prie kitos. Labai ačiū. Aš suprantu motivaciją šio klausimo ir manau, kad turime būti atsargus per daug e, tikslų, tikslų nesusikurtume, kur negalėtume įgyvendinti. Tačiau tą patį galima pasakyti apie tai, kad tai, kas išmatuojama, tai, tai yra padaroma. Tikslai yra e, naudingi taip pat atkreipiant dėmesį į tam tikrus dalykus. Ir na, kai kuriuose 20 metų strategijos dalyse tai buvo sėkminga, nes prasidės narės suprato, kad neinvestuoja pakankamai į mokslinius tyrimus. Manau, kad minėjau per anksti iš mokyklų, mokyklą metančių mokinių skaičiaus tikslą kuris buvo minėtas. Ir kadangi strategija tai yra svarbus punktas, valstybės narės aktyvavo savo veiksmus, siekiant sumažinti tą e, mokinių metančių mokyklą skaičių. E, skleidžiant informaciją, nustatant kryptį, strategija buvo e, naudinga. Vienas iš pokyčių po Lisabonos ir viena iš priežasčių, dėl ko nebuvo sėkminga, buvo ta, kad buvo per daug e, tikslų, kurių nebuvo pakankamai aiškių prioritetų. Todėl svarbu nustatyti tikslus, nusistatant kryptį ir e, siekiant mobilizuoti pajėgas juos įgyvendinant. Manau, kad valstybėms narėjams kyla nenoras e, privalomais padaryti tuos tikslus dėl to, kad juos bijosi, kad e, jų nepasiek, ne, ne, nepavyks jų įgyvendinti. Na, o mes bandome sieki, sieti tikslus su priemonėmis jiems pasiekti, o pinigai iš ES biudžeto kai kuriuose šalise yra, sudaro na, reikšmingą dalį ir gali būti tam, tam tikrą katalizatorių. Aišku, tai yra, nėra daug pinigų, tai yra 1 procentas BVP, per juos mes visos sąjungos netransformuosime, tačiau susėdami politiką per ekonominę valdysinos e, procesą e, mes bandome pateikti priemonės siekiant tų tikslų. Ir tai ir galima padaryti Europos lygmenių. Galų galia svertai yra valstybėse. Jos pačios yra atsakingas už didžiąją dalį tų tikslų, tų priemonių gyvendinimo ir tai niekas nesikeis čia. Manau, kad ES lygmenių mes galime padaryti daug daugiau, mobilizuodami, padėdami valstybės narėms eiti kitą, kitą kryptimį, teikti paramą politikos srityje ir finansinę paramą tam tikrą prasme, tačiau šis procesas užtrunka. Reikia taip pat ir kantrybės metai, metai iš metų nepamesti šių dalykų iš akių. Aš manau, kad e, strategija nėra pakankamai gerai žinoma, netokia gerai žinoma, kaip mes norėtume. E, stiprindami mūsų atstovybių darbuotojus valstybės narėse, mes norime pasiekti e, vietos partnerius ir parlamentus, kad jie labiau domėtųsi to, tą strategiją, tačiau matome, kad tas interesatumas didėja tiek pilietinėje visuomenėje, kuri nori su mumis dirbti, e, siekiant tų tikslų. Aišku, atsakymas nėra tobulas, tačiau mes suprantame, ką jūs čia sakote ir, ir bandome darbuotis tą kryptimį. Ja, vielen Dank. Ich stehe schon wieder auf der Rede. Labai ačiū. Mano pavardė vėl yra kalbėtojų surašė. Galės tau dėl to. Prieš tai kolega De Jongas minėjo komisijos narių Elgesio kodekso ad hoc etikos komitetą 2013 metais buvo e, vienas atvejs susijęs su pačiu etikos komitetu ir jis prasidėjo 2009 metais įvyko ir e, iš tiesų mums aiškus tik vienas dalykas. Ten ėjo kalba apie tai, kad buvęs komisijos narys nusižengė etikos kodeksui, tačiau ta informacija paaiškėjo gavus anoniminę informaciją apie tariamai buvusią pasirašytą sutartį, kuriai nebuvo išduotas leidimas sutiktas. Ar e, ši byla susilaukia kokiu nors atgarsiu ir kaip galime tikėtis, kad tos gražios Elgesio kodekso nuostatos bus įgyvendinamos ir kaip galime būti tikri, kad tokie atvejai daugiau nepasikartos, nes mūsų vertinimu tas atvejis tikrai yra tokio lygio, kad negalima leisti jam pasikartoti, kaip jūs vertinate viską. Dėl šio atveju galiu pasakyti, kad jis tik toks parodo, kad viskas veikia, nes kai mes gavome informaciją komisijoje, iš karto pradėjome, pritaikėme reikiamą procedūrą ir dėl to komisija priėmė sprendimą, kurio aš negaliu komentuoti dėl visiškai suprantamų priežasčių. Aš manau, kad kodeksas yra taikomas e, labai nedideliam ratui žmonių, kurie puikiai supranta, kokia yra jų atsakomybė, kokios yra jų pareigos ir galiu pasakyti, kad uh, Sprendžiant pagal e, informacinių pranešimų skaičių, galima daryti išvadą, kad buvę komisijos nariai puikiai supranta, kokia yra jų atsakomybė dėl jų tolesnės veiklos e, jau baigus darbą komisijoje, jūs informuoju apie visus savo e, žingsnius ir kai pradėjo veikti naujoji komisija, Buvo daroma labai daug pastangų tam, kad naujieji komisijos nariai nuo pat pirmosios savo darbo dienos žinotų, kokia yra jų atsakomybė. Ir viską, ką galime, tą darome. Ir vėlgi galėčiau pasakyti, kad komisija turi jau sistemą, kuri veikia ir kuri yra kur kas griežtesnė nei sistemos taikomos nacionalinėse vyriausybėse ar nacionalinėse ūsnių reikalų ministerijose. Komisijos kodeksas yra labai griežtas ir jisai yra taikomas taip pat labai griežtai. Tas atvejs, kurį jūs paminėjote, ponė pirmininkė, kaip tik ir parodo, kad ši sistema veikia. Hatte diese Fall, wenn, wenn ich nochmal nachfragen darf, irgendwelche Ar buvo kokiu nors padarinių susijusių su šiuo atveju? Asmeniui buvo sumažintos pensinės išmokos, ar po to buvo išduotas tas leidimas jau vėliau, jeigu teisingai supratau. Taip, jūs teisingai tai supratot. Kolegė Novakov, bitte. Kolega Novakovas dabar. Aš pirmininkė, kad taip kalbu, tai yra vienintelė galimybė kalbėti į mikrofoną. Žinome, kad e, Europos komisijos vykdomos programos e, taip pat kainuoja, kadangi reikia prižiūrėti jų gyvendinimą, mokėti techniniams konsultantams, padėjėjams, įskaitant ir Olafo pareigūnus, ar yra kokiu nors skaičiavimu kokia procentinė dalis iš tiesų e, išlaidų tenka e, paramos gavėjams ir e, kokia dalis administracinių išlaidų yra. Ar tai yra mažiau už 10 procentų ar daugiau. Kitaip tariant, iš vieno investuojamo euro, kiek kokią dalį gauna e, paramos gavėjai, o kokią dalį suvalgo pati administracinė sistema. Ačiū. Obviously, I can give a Akivaizdu, kad aš galiu tik tai bendrai atsakyti jūsų klausimą, nes viskas priklauso nuo konkrečių atvejų. Kai kuri parama yra teikiama, iš tikrųjų šimtas procentų skirta yra parama, kuri yra susijusi su projektų dizainus, bet kai kalbame apie programų paramą ir techninę paramą, tai čia E, skiriama parama e, maždaug yra 6 procentai, bet, bet kuriuo atveju mažiau nei 10, bet tai yra toks bendras labai e, atsakymas. Dar vienas klausimas dėl atsakamų. 2013 metais buvo paskelbtas viešųjų pirkimo konkursas. Samko generalinis direktoratas jį paskelbė, buvo susijęs su tabako gaminių direktyva ir e, Portugalijos įmonė laimėjo šį konkursą, o įmonė vadovavo buvusi komisijos narė iš Ispanijos. Ten kalba ėjo apie atsakomumo aspektus, taigi kaip galėtume e, sukurti tokią sistemą tam, kad galėtume atsekti tabako gaminių e, procesus. E, nuo gamybos pradžios iki supakavimo. Ir e, turint omenyje, kad ta komisijos nariai buvo atsakinga už tabako klausimus, įbaigus dirbti komisijoje negalėjo dirbti šioje srityje ketverius metus, o todėl ta Portugalijos įmonė laimėjusi konkursą pasitelkė subrangovą, kurios e, steigėjas buvo buvęs SIGPA, amerikiečių įmonės vadybininkas. 2012 metais e, ta įmonė buvo įsteigta, taigi jai nėra taikomas tas penkių metų perinamasis laikotarpis. Taigi, siekiant užtikrinti tabako gaminių atsakomumą, reikia turėti omenyje, kad lobistai čia deda labai daug pastangų, nes e, būtent šias ir tai yra nustatomi pasauliniai standartai visų produktų, vaistų, kosmetikos gaminių ir kitų. Taigi visi šie klausimai yra labai opus. Tas subrangovo pasitelkimas, e, kuris nebuvo numatytas konkurso sąlygose, sukėlė labai daug įtarimų. Aš e, pati susipažinau su visą medžiagą, noriu paklausti, kaip jūs vertinate tokį viešo konkurso eigą. Tik, pane Pirinkė, panašu, kad jūs turite kur kas daugiau informacijos nei aš. Jeigu jūs turite kažkokių konkrečių klausimų, aš galiu pasitarti su kolegomis ir padau pateikti jums atsakymą. Bet iš tikrųjų dabar aš e, dėja negalėčiau pateikti jums ištamesnio atsakymo. Jeigu jūs domina konkretesnės detalės, e, Praneškite man apie tai ir po to aš raštu atsakysiu iš šį klausimą. Surašiau savo penkis klausimus, kuriuos mielai jums perduosiu kartu su kitais klausimais. Nepriklausiau nei vienai lobistų grupiai, tačiau man didžiulį nerimą kelia visa informacija ir visi gandai susiję su šio viešo pirkimo konkurso rezultatais ir aš e, sėkiu didžiausio įmanomo aiškumo šiais klausimais. Nes tabako lobistai stebi kiekvieną mano žodį ir dar turiu klausimą dėl Rumunijai ir Bulgarijai taikomo bendradarbiavimo ir vertinimo mechanizmo. Atrodo, kad uh, Kitiems kolegoms komiteto nariams ta istorija nėra įdomi. Jūs rašote, kad keturi atsakingi darbuotojai jūsų struktūrose yra šios klausimus, kai mane nustebina toks mažas skaičius, to tarpu turint omenyje, kad uh, Olaf rūpinasi trys, o uh, šią svarbę istoriją tik tai keturi, tai viskas uh, daroma paviršutiniškai kadangi mes įdėmiai skaitome Rumunijos ir Bulgarijos pažangos ataskaitas, puikiai žinome, kad Rumunija įvairiais būdais mėgina pasiekti, kad jos atžvilgių tas mechanizmas nebūtų taikomas. Aš kritiškai tokias pastangas vertinu, taigi būtų neblogai dar kartą išgirsti jūsų nuomonė taip pat ir dėl to, kad Rumunijai ir Bulgarijai mokami ES pinigai būtų kuo geriau apsaugoti, nes būtent šios dvi šalis kelia mums daugiausiai rūpeščių ir Rumunijoje daugiausiai pažeidimų yra užfiksuojama žemės ūkio fondo lėšas įsisavinant, Bulgarijoje padėtis yra šiek tiek geresnė, tačiau šios dvi šalis yra tarp toliai atsiplėšusios nuo kitų, kalbant apie paženg, pažengimus, e, paž, pažeidimus, na, turint omenyje 318 e, ataskaitos punktą dėl e, Junkerio investicijų paketo ir nepaisant to, kad tai nėra susijęs su 13 metų biudžeto vykdymu, čia mes tiek norime šį klausimą užduoti Norime sužinoti, kokiais būdais galime gauti tinkamą informaciją apie tai, kaip yra įgyvendinamos priemonės susijusios su bendruoju Junkerio investicijų paketu, o ne tik su tais 8 milijardais ES lėšų, kurios bus tiesiogiai panaudojamos investicijoms. Ačiū už atsakymus. Thank you very much. On the CVM mechanism, first of all, Um, I would like to inform you that. Dėkuoju pirmiausia dėl jūsų minėto mechanizmo. Aš galiu Jums pasakyti, kad rytoj komisija turi patvirtinti mm, naujausią ataskaitą šiuo klausimu ir joje bus pateikta informacija apie pažangą padarytą. Šio mechanizmo pagrindinės tikslas nėra e, stebėti, kaip naudojamos yra bendrijos lėšos Tikslas yra stebėti, kaip veikia teismų sistemos valstybėse narėse ir kova su korupcija, kuri e, neapima, neapsiriboja vien ES lėšomis. Tas mechanizmas e, pasiteisina abiejose šalise, nes paskatina valstybės e, sukurti atitinkamus teisės aktus ir taip pat teikti info, stiprinti bendradarbiavimą. darbiavimą ir tai padėjo tinkamai apmokyti teismų darbuotojus tam, kad jie veiktų nepriklausomai, kad jie turėtų pakankamai de, naujausių technologijų, kad jų veikla būtų tinkamai struktūruota ir taip toliau. Taigi, nepaisant, kad šiandien atrodytų, kad ne, nepadaryta jokios konkrečios pažangos, tačiau vis tiek mes e, pastebėjome, kad tam tikrose e, sritėse e, naujoji sistema pasiteisino ir matosi, kad ji yra dėgiama. Uh, Ir ponas Junkeris sakė, kad jisai norėtų, kad tas mechanizmas būtų visiškai įdėktas per šios komisijos darbo laiką, tai yra per kitus penkerius metus. Mes neketiname e, turėti šio mechanizmo visuomet, jisai buvo sukurtas kaip laikinoji priemonė, e, kuri buvo skirta padėti e, dviems, dviems šalims jų pasirinkimo narystai metu Nuo to laiko, kai pradėjo veikti tas mechanizmas, komisija e, skiria kur kas daugiau dėmesio e, teismų veikimų tose šalyse, kur kas e, daugiau. Ir mes turime ir pažangos lentelę skirtą reformoms teismų sistemoje vertinti ir kitus dalykus. Ir po to, kai vis, visas darbas bus baigtas, tuomet komisija galės taikyti įprastinės priežiūros priemonės, e, ta prasme, toms šalims bus taikomos tos pačios priemonės, kurios taikomos ir valstybėms narėms. Taigi, e, tam tikrai prasme galima sakyti, kad tai į prieplauko įplaukiantis uostas. Investicijų paketas, galiu Jums pasakyti, e, šiuo metu Jūs turite pasiūlymą kad Europos investicijų bankas bus e, ta įstaiga, kuri bus atsakinga už projektų atranką ir kuri turės užtikrinti, kad jie yra tinkamai gyvendinami. Jei pasiūlymui bus pritarta, tuomet investicijų komitetas nustatys kriterijus visoms investicijoms ataskaitos e, dėl lėšų panaudojimo. Ta darys Europos investicinis bankas pagal įprastinę bendradarbiavimo su Europos parlamentu tvarka. Be abejo, komisija atidžiai stebės dėl politinių priežasčių, kaip vyks šis procesas, nes mes norime užtikrinti, kad investicijos pasiteisintų ir kad gyvenant projektus būtų atsižvelgiama į Europos interesą. Ir kai mechanizmas e, bus e, e, sukurtas, kaip bus įdėktas, mes be abejo pagalvosime apie tai, kaip galima būtų teikti ataskaitas pagal 318 straipsnį ateityje. Aš kalbu apie ataskaitas, apie projekto gyvendinimą. Mintis yra tokia, tai būtų toks savotiškas patikos fondas, kurį turės Europos investicinis bankas. Ir todėl e, taip pat Europos investicinis bankas takės ir savo įprastinę, e, savo įprastinę ataskaitų ir informacijos teikimo tvarką, kai tik tai tas mechanizmas pradės veikti. <clears throat> Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, ačiū generalinė sekretorė, atsiprašau, kad pavėlavau, nes ką tik atvykau iš oro uosto. Norėčiau užduoti, paprašyti patikslinti, bet prieš užduodamas klausimą tą progą norėčiau pasamprotauti. Kas yra atsakingas už uh, Olafo veiklą ir tyrimus, jeigu komisija už tai neatsakinga, o mes nuolat jiems užduodame klausimus, į kuriuos jie nenori atsakyti Ypač dėl to, kad visi ir Olafas nerimauja dėl savo nepriklausomybės. Man atrodo, kad jau negali būti labiau nepriklausomas negu kad Olafas šiuo metu yra. Toks komentaras. O na, mano klausimas yra susijęs. Norėčiau išgirsti patikslinimą dėl jūsų atsakymo raštu numeris 3. Klausimo esmė yra sužinoti, ar informacija, kurią jūs gaunate, kurį jūs apie Olafo tyrimus, ar ta informacija nu, išfiltruojama, ar visa pateikiama Olafui. Iš jūsų pateikto atsakymo aš nesuprantu. Jeigu kažkas išfiltruojama, Ar galite patikslinti, ką reiškia jūsų pasakymas, kad visa informacija, kiek reikia, yra perdoma generalinio sekretoriaus Olafui. Kaip reikalinga tiems, kurie teikia informaciją, ar kaip reikalinga jums, ar kaip reikalinga Olafui. Ir jeigu tai yra pastarasis atvejis, tai kaip jie žino, kas jiems yra reikalinga iš jūsų gauti, jeigu jie ne viską gauna. Ar suprantate mano klausimą? Kas yra pateikiama ir kaip reikalinga kam? Ačiū už klausimą. Kaip reikalinga reiškia, yra nuoroda į pagrindinį OLAFO reglamentą, e, kuris nustato, kaip jis veikia ir komisijos vaidmenį. Bet kokia informacija, kuri yra pateikiama generaliniai sekretoriai, ir kuri gali turėti reikšmės ES biudžeto apsaugai pateikiama Olafui. Mes labai plačiai interpretuojame, ką reikia perduoti Olafui ir mes, man atrodo, esame įrodę ne vieną kartą, kad mes visą informaciją pateikėme jiems, o po to jie sprendžia, ar tai yra svarbu, ar iš to seka tyrimas, ar papildomas tyrimas, bet mes perdome informaciją, kurią gauname iš visuomenės, iš informatorių ar mūsų veiklos procese mums kyla kažkoks tai klausimas. Mes tą informaciją perteikėme Olafui, o tai nustatyta mūsų tarpusios trimo memorandume e, su Olafu. Kolega Šoltas. To prisidėjau, čia hvala za <clears throat> besedo. Ačiū, ponia pirmininkė. Jeigu leisite, aš taip pat norėčiau pakomentuoti Olafą. Dažnai kalbame apie Olafą šiame komitete tiek pozityviai, tiek neigiamai. Norėčiau užduoti klausimą dėl to. Turint galvoje tą faktą, kad mes visą laiką pabrėžiame Olafo nepriklausomumą, ar nemanote, kad kartais šis nepriklausomumas viršyje Žmogaus teisės, tai štai apie ką kalbu. Ar manote, kad asmenys, kurie yra tyriami, yra pakankamai apsaugoti žmogaus teisų prasme? Ar jie gali susilaukti tinkamą teisinę pagalbą, kad Olafas būtų nepanaudojamas kaip priemonė diskredituoti tam tikrus asmenis? Taigi, kalbant objektai, ar esamos priemonės užtikrina tinkamą tyriamų asmenų apsaugą. Toks pirmas klausimas, o antras klausimas yra susijęs su to, ką minėjo pirmininkė. E, tas investicijų planas. E, pirmininko Junkerio investicijų planas. Jūs minėjote, kad Europos investicijų bankas turės atrinkti ir projektus. Tai būtų pakankamai sveitingas darbas. Klausimas, kokie kriterijai bus naudojami renkant projektus, koks bus valstybių narių, komisijos vaidmuo. Na ir žinoma, tas amžinas klausimas, koks bus scenarijus. Viena vertus turėsime projektų kriterijus, taigi jie turės atitikti tam tikrus kriterijus E, sąlygas, ypač turint galvoje 20 metų tikslų siekimą ir e, tvarumo kriterijus, dar kriterijų, kurį, kurį labai e, vertina komisija. Aišku, Europos investicijų bankui tai nebus lengva padaryti. Ir klausimas yra, kaip dalyvaus šią komisiją su savo ekspertais projekto atrankos procese. Na ir Dar vienas klausimas, ar jau turite kažkokį tai paskaičiavimą, kiek e, tranka kainuos ir kiek kainuos visas e, projektų stebėsenos valdymo procesas. Labai ačiū dėl pirmojo klausimo. Sakyčiau taip, komisija pateikė pasiūlymą įsteigti Europos prokuroro tarnybą. Dalis to pasiūlymo yra susijęs su gynybos teisėmis. Tikėtina, kad ne visos valstybės narės norės dalyvauti, e, leisti prokuratūrai, Europos prokuratūrai tirti bylas, tai komisija patikė papildomą pasiūlymą. Nes Olafas ir toliau išliktų atsakingas už tas bylas, kurių nesiimtų prokuratūra. Tai komisija pateikė pasiūlymą suderinti tai, ką vadinu paprastai tiesiog teisė gynyba su pasiūlymais dėl prokuratūros. Šie du pasiūlymai yra pateikti tarybai ir parlamentui, kurie sustiprino gynybos teisės, tačiau jos dar reikia patvirtinti. Dėl investicijų plano komisija iš karto aiškiai pasakė, kad mes nenumatome jokių sektorinių ar geografinių paskirstimų, paskirstimo mechanizmų. Čia kalbame ne apie biudžeto paskirstimą, kalbame apie paskolų galimybę. Taigi projektai turės būti pakankamai patikimi, kad e, investuotojai pasirašytus tarimus e, su jais, o projektai galėtų gražinti paskolas. Taigi čia atranka bus kartu su profesionaliais bankininkais, ekspertais. Todėl komisijos pasiūlymas numato e, suburti investicijų komitetą, kur dalyvautų komisija, bet taip pat, jeigu valstybės narės norėtų finansiškai prisidėti prie fondo, jas taip pat dalyvauti e, ta, ta, tame komitete ar kitos šalis Tačiau komitetas numatytų bendrą kryptį. Atrankos nevykdytų komisijos ekspertai. Mes neturime investicinės bankininkystės patirties ir nebūtų mums geriausia tai daryti. Dėl atrankos proceso kainos. Na, ji atsispindėtų tame mokestyje, kurį AIB imtų pagal paskolos sutartį. Mums e jau kilo problemų su Europos investicijų banku ir e, pranešėjas kol kas e, taip pat nelabai toli pasistumėjęs į priekį, daugiau norinčių kalbėti nėra, taigi baigiame mūsų diskusijas, norėčiau visiems padėkoti. Dar noriu paminėti vieną probleminį klausimą susijusius su Olafo problema ir generalinio direktoriaus galimai klastojimais statistiniais duomenimis. Turime šios dalykus aptarti. Su problema yra ta, kad jeigu susidaro įspūdis, kad e, iš Olafo direktoriaus mes negalime gauti patikrintos informacijos, tai būtent šį klausimą mes jums ir keliame, nes tos temos turėtų imtis komisija ir turi būti sprendžiama atliekant nepriklausomą tyrimą. Tai yra įmanoma pagal galiojančias teisinės nuostatas. Jeigu komisija to nedarys, tai mes šio reikalo imsimės ir aš galiu jums tą pažadėti, tačiau tai yra visiškai akivaizdu, kad nei vienam ES pareigūnui, taip pat ir Olafo generaliniam direktoriui, negalima daryti jokių išimčių susijusių su tarnybos teisė. Taip pat reikėtų imtis bendradarbiavimo ir priežiūros mechanizmo taikomo Rumunijai, Burgalijai, Bulgarijai ir būtų neblogai, jeigu galėtume padiskutuoti apie šio mechanizmo taik, taikymo šioms šalims per 7 metų laikotarpį rezultatus. Dar kartą noriu padėkoti Jums už rastą laiką, už atsakymus į mūsų užduotus klausimus. Liksus klausimus užduosime raštu. Linkiu Jums sėkmės, geros dienos ir manau, kad dar turėsime vėliau susitikti, svarstame dabar kitus mūsų darbo tvarkės klausimus, tai yra Europos audito rūmų specialioji ataskaita dėl Serbijos. E Pasirengimo narystai parama Serbijai, ponas Pažakas yra atsakingas audito rūmų narys šio klausimo pranešėjas yra Tomas Deutsch. Aš noriu pasveikinti su Davidu Makelistu. Makelisteriu, kuris yra AFETO komiteto e, specialus pranešėjas ir dabar žodis audito rūmams, ponai Fazekašui. merkt man halt gleich, die Leute vom Generalsekretariat sind einfach diszipliniert. Sie gehen ohne größeren Lärm. Bitte schön. Nu, matote, komisijos generalinio sekretariato darbuotojai yra labai drausmingi, jie palieka salę nesukeldami didelio triukšmo. Prašau, ponė Fazekašai. Vielen Dank. Vielen Dank. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė, už suteiktą žodį. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums, Jūsų sekretariato darbuotojams, už tai, kad pavyko įtraukti šios dienos darbo tvarkę mūsų specialią ataskaitą apie Serbiją. Kadangi jau pradėjau dėkoti, tai noriu padėkoti taip pat ir Jūsų pranešėjui, Tomašui Deutschui už tai, kad jis taip energingai ėmėsi šiam darbo ir parengė tokį puikų darbinį dokumentą. Mūsų bendradarbiavimas tęsiasi jau pakankamai ilgai. Mes abu rengėme specialų pranešimą dėl Kroatijos pažangos ir pasirengimo narystai. Dabar šį bendradarbiavimą tęsime prieš pateikiant jums trumpą apžvalgą. Norėčiau šiek tiek nukrypti į istorinius kelis aspektus, kurie yra labai svarbus naujiems kolegoms, mažiau svarbus jums. Prisimenate turbūt, kad auditorumai 2006 vasarą parengė specialią ataskaitą apie pasirengimo narystai paramą Rumunijai ir Bulgarijai. Jūs apie tai, apie šias dvi šalis ką tik kalbėjote ir šios ataskaitos buvo pristatytas biudžeto kontrolės komitetui. Šiame pranešime buvo labai daug svarbių kritinių pastabų ir tuo metu jums būnant e, Europos liaudės partijos frakcijos koordinatorės sušaukime specialų į posėdį tam, kad apsvarstytume šią specialią ataskaitą ir tame posėdėje dalyvavo tuo metu už plėtrą atsakingas komisijos narys Olis Arėnas ir e, jam pristačius atinkamą informaciją jis teigia, kad galbūt jūs esate teisus, tačiau jau yra per vėlų, nes priimtas politinis sprendimas. Ir tai, kad audito rūmai buvo teisūs pateikdami savo kritinius vertinimus, pasitvirtino praėjus metams po Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo, kuomet komisija buvo priversta pradėti šių šalių atžvilgių taikyti tam tikrą bendradarbiavimo ir e, vertimo mechanizmą, kad būtų galima spręsti administracinės problemas. Taigi, e, Kroatijos atžvilgių auditorumai, siekdami išvengti panašios praktikos, pateikė tinkamą specialią ataskaitą ir dabar Serbijos atveju taip pat stengiamės laiku imtis veiksmų. Praėjusią savaitę mes diskutavome su jumis apie laiką, kurio reikia auditorumams parengti specialiai ataskaitą. Ir aš noriu taip dėmesį į tai, kad šios ataskaitos pateikimo data yra labai svarbi, nes e, politinius sprendimus priimančios institucijos turi priimti tinkamą sprendimą. Tai yra parlamentas taryba ir komisija ir priimdama šį sprendimą turėtų nepamiršti ir mūsų rekomendacijų. Taip pat labai svarbu, kad į mūsų rekomendacijas tinkamai atsižvelgtų vykdomosios valdžios institucija, tai yra komisija, siekiant, kad pasirengimas narystėje tų šalių vyktų kuo veiksmingiau. Taigi, Dar kartą norėjau Jums padėkoti už tai, kad šiandien suteikėte galimybę pristatyti Jums specialią ataskaitą apie Serbiją. Serbija. Serbija yra viena iš svarbiausių e, Balkanų šalių, ne tik pagal savo plotį, ne tik istoriškai vertinant ar pagal gyventojų skaičių, tačiau taip pat ir dėl to, kad nuo 2000, 2007 metų Serbijai pasirengti narystį skiriama per metus 170 milijonų eurų, tai reiškia per pastarosius septynis metus Serbijai jau buvo išmokėta daugiau nei milijardas eurų, tai yra ypa programos lėšos. Ketvirtadalis jų buvo skirta administracijams gebėjimams stiprinti, kad e, administracinio valdymo sritis yra viena iš svarbiausių siekiant pasirenkti narystį ir sukurti reikiamus gebėjimus administracinius e, tam, kad Serbija įstojusi į ES galėtų tinkamai įsisavinti ir administruoti ES lėšas. IPA finansavimas yra papildomas kitais, kitomis nefinansinio pobūdžio lėšomis, siekiant e, padėti Serbijai renktis narystiai. Atlikdami savo vertinimą mes atkreipėme dėmesį į naujo pobūdžio užduotis. Viena vertus mes vertinome, ar komisija tinkamai administravo IPA projektus ir antras klausimas buvo, ar nefinansinio pobūdžio tik parama teikiama buvo tinkamai administruojama, tačiau norėjome vertinti ne tik, kaip iki šiol, ar projektai buvo tinkamai atrinkti, parengti, suplanuoti ir įgyvendinti. Mes norėjome įvertinti ir ilgalaikį tų projektų gyvenimo poveikį, atkreipti į tai dėmesį ir e, būtent Serbijoje e, labai svarbios buvo e, tokios temos kaip kova su korupcija. Tai yra e, sritis, kuri susijusi, tema susijusi su įvairiomis veiklos sritimis ir būtent į šį aspektą mes stengiamės atkreipti daugiausiai dėmesio, vertindami, kaip tinkamai komisija administruoja pasirinkimo narystį lėšas, tam, kad ir šioje srityje buvo, būtų vadovaudamas europinėmis normomis. Apibendrinant galima teikti, kad komisija tinkamai administravo pasirinkimo narystį Serbijai, Serbijos pasirinkimo narystį paramą ir ši parama prisidėjo prie e, socialinių ir ekonominių reformų šalyje, prie e, administracinių gebėjimų stiprinimo. Komisija teikdama finansinę ir nefinansinę pagalbą Serbijai daugiausiai dėmesio skiria e, valdymo klausimams, kitaip tariant, buvo pasimokyta iš ankstesnių praeities klaidų ir todėl džiaugiamės galėdami jums pristatyti teigiamą e, vertinimą ir nepaisant e, išmoktų pamokų ir nekartojamų klaidų mūsų laukia nemažai svarbių užduočių ir jos išvardinamos mūsų rekomendacijose ir džiaugiuosi, kad komisija atsakydama užduotus klausimus atsižvelgia į visas mūsų rekomendacijas ir dabar stengiasi jas įgyvendinti. Taigi šią mintimį ir baigsiu savo pristatymą. Iš anksto džiaugdamasis galimybę atsakyti jūsų klausimus ir aš tikiuosi, kad e, šią ataskaitą mes padėsime institucijoms, e, kurios yra kompetentingos priimti politinius sprendimus, tai yra tarybai, parlamentui ir komisijai, tos sprendimus lengviau priimti. Ačiū už pranešimo ataskaitos pristatymą. E, tačiau dabar suteiksime žodį Europos parlamento pranešėjai. Pirmiausia, prašau, Tamas. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Ačiū pirmininkė, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, Norėčiau pasakyti, kad nepaisant to, kad visi mūsų komiteto darbo tvarkėje esantis klausimai yra vienodai svarbus Aš asmeniškai, ko gero dėl to, kad esu pranešėjas, bet ir dėl pačios šio pranešimo temos. Manau, kad šis klausimas yra itin svarbus, nes yra nepaprastai svarbu išnagrinėti, kaip yra naudojami e, pasirinkimų narystėj pagalbos lėšos, ypač kai kalbame apie Serbiją. Auditrumo ataskaita yra nepaprastai aukštos kokybės. Ir aš manau, kad ir komisijos, ir komiteto darbas tikrai bus veiksmingesnės įgyvendinus šioje ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Norėčiau atkreipti sudėmėsi tai, kad šiuo metu mums dar nėra žinoma, kada Serbija galės prisijungti prie ES. Na, atsižvelgiant į dabartinę politinę konjunktūrą, galima būtų teikti, kad gal 2020 metais Serbija galės įstoti į Europos Sąjungą. Aš norėčiau paklausti Jūs apie štai ką. Pastaruoju metu visi sprendimai dėl ES plėtros buvo priimami atsižvelgiant į politinės priežastis. O tam, kad galima būtų priimti politinę sprendimą, reikia turėti aiškę politinę poziciją. Europos komisija ir ypač komisijos vadovai turėtų savęs paklausti. Ar aukščiausiai komisijos pareigūnai turi teisę nagrinėti šį klausimą? Ir kas bus, jei 2020 metais Serbija neįstos Europos Sąjungą. Man asmeniškai atrodo, kad gal komisija neturėtų daryti tokių pareiškimų kad e, plėtros procesas bus sustabdytas iki 2020 metų. Manau, kad e, Europos komisijos vadovai neturėtų pristatyti savo politinės pozicijos kaip, oficiali, kaip oficialios komisijos uh, linijos. Manau, kad mes turėtume tą aiškiai suvokti. Serbija turės įgyvendinti, turės daug ką padaryti, nes tam, kad Serbija pasiruoštų stojimo Europos Sąjungą, jai reikia turėti tam tinkamus administracinius gebėjimus ir sistemas. Komisija pažymėjo, kad teikiant e, finansinę ir nefinansinę pagalbą Serbijai. Ši pagalba yra svarbi. Būtų taip pat svarbu padėti ir Serbijos vyriausybei ir visai administraciniai sistemai tinkamai pasiruošti narystiai. Komisija kalbėjo apie būtinybę skatinti gerą valdyseną, raginti Serbiją sukurti tokias struktūras, kurios padėtų jai užtikrinti kad e, šalis būtų tinkamai valdoma ir įgalintų ją kovoti su korupcija. Dar prieš 15 metų, kai 10 narių ruošėsi įstoti Europos Sąjungą, komisijos pozicija plėtros atžvilgių buvo kitokia. Manau, kad dabar komisija turėtų pakeisti savo požiūrį ir teikti Serbijai tikslingesnę pagalbą nei ta, kuri buvo teikiama šalims anksčiau, kai jų buvo labai daug. Auditorumo ataskaitoje yra pažymėta, kad e, esama šiokių tokių nuogastavimų dėl komisijos veiklos Jau minėjau, kad Serbija be abejo turės dar nemažai padirbėti, reformuodama savo teismų sistemą, e, toplindama viešųjų lėšų panaudojimą ir įsisavinimą, e, tobulindama savo valdymo sistemas. 70 nacionalinių veiksmų programų yra patvirtinta ir ten yra numatyti ir veiksmų program, veiks, numatytos veiksmų programos, tačiau labai dažnai tos programos nėra tarpusavį gerai suderintos, nėra koordinavimo. Ir yra ir tokių sričių, kurias neaišku, ką Serbija turėtų daryti, nes nėra tam skirtos strategijos. Yra ir kitų klausimų, pavyzdžiui, decentralizacija. Aš kalbu apie viešo administravimo sistemos decentralizaciją ir apie pagalbą vietos valdžios e, atstovams. Matome, kad e, pradėjus veikti naujai finansiniai programai, projektų trankos procedūra patobulėjo ir komisija ėmėsi tikrai svarbių žingsnių, matome šių žingsnių rezultatus. Ir aš savo pranešime kalbu apie tai, kad mes ateityje, tai yra nuo 2014 iki 2019 metų, turėtume padėti Serbijai geriau kovoti su korupcija, atkreipdami dėmesį pirmiausia į tai, kad labai svarbu yra patvirtinti ir priimti teisės aktus, kurie apsaugotų e, tuos asmenys, kurie gali teikti informaciją policijai apie korumpuotus asmenys. Ir manau, kad tokiems teisės aktams būtina teikti pirmenybę. Apie tai reikia kalbėti su teisėkros institucija. Iš esmės, matome, kad komisijai neblogai sekėsi prižiūrėti, kaip yra teikiama pasirinkimo narystėje parama. Serbijai. Bet be abejo reikia atsižvelgti į auditorumų pastabas, reikia stebėti, kaip keisis situacija, galvoti apie tai, kaip galima būtų patoblinti dabartinę sistemą, kokiu žingsniu galima būtų imtis. Aš dėkoju auditorumams už jų parengtą ataskaitą ir tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į šioje ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Ja, vielen Dank, wir machen. Labai ačiū suteiksime žodį kitiems kolegoms. Užsienio komiteto pranešėjas dėl Serbijos pas Makelis, tai jis paprašė žodžių. Pone pirmininkė, ponios ir ponai kolegos, noriu padėkoti biudžeto kontrolės komitetui už tai, kad jis pakvietė mane kaip AFET komiteto narys. Aš esu nuotinis pranešėjas Serbijos klausimus. Skaitinamas ataskaitą ir darbinį dokumentą pastebėjau kai kurios panašumus į mano rezoliucijos projektą dėl 14 metų pažangos ataskaitos dėl Serbijos, kurią pristačiau AFT praėjusią savaitę. Beje, po 36 minučių pasibaigs terminas pakeitimų teikimų dėl mano rezoliucijos projekto. Taigi įdomu, kas įvyks per 36 minutės dar. E, aš perskaičiau ataskaitą susidomėjimu, manau, kad tai yra vertingas indėlis siekiant užtikrinti, kad abicinga politika skurta Europos lygmenių rastų išraišką tinkamose veiksmuose vietoje. Manau, kad padrasina tai, kad e, auditorųjimai nustatė, kad projektai vykdomi veiksmingai e, komisijos rankomis. Tačiau kaip asmo, kuris nesidomėjo, nesidomi dažnai pasirinkimo narystai detalėmis, aš nustebau pamatęs tuos nustatytus trūkamus. Ypač nerima kelia tai, kad du trečia, tre, trečdaliai projektų turi problemų dėl ilgalaikio tvarumo. Tai yra nepatenkinama, akivaizdu. Taip pat pastebėjau, kad problemos e, nustatytos kai, kurios, kai kuriuose projektuose, kuriais siekiame užtikrinti, kad Serbija turėtų tinkamą administracinį pajėgumą įgyvendinti e, su narystės susijusius įsipareigojimus. Rezoliucijos projekte dėl Serbijos aš e, rašau, kad svarbu kovoti su korupcija. Tai reiškia, kaip ir rašomas visur ataskaitoje, tai, kad e, projektai antikorupcijos ir valdysenos rytyje turėtų tapti pasirinkimo narystai priemonės dėmesio centre. Užsienio reikalų komitetas e, per savo darbo grupę dėl išorės finansinių priemonių atidžiai seks projektus, kuriuos siūlo komisija, siekiant užtikrinti, kad e, auditorumų rekomendacijos būtų tinkamai panaudojamas pasirinkimo narystėje priemonės e, įgyvendinime. Ir pagaliau norėčiau aiškiai pasakyti, kad būtina